Ich wünsche Ihnen allen einen wunderschönen guten Tag. Begrüße Sie zur. Visiems linkiu gražios dienos, sveikinu susirinkusius į biudžeto kontrolės komiteto posėdį, taip pat noriu pasisveikinti su komisijos nare ir komisijos vicepirmininkė ponė Georgieva. Kantri laukiame galimybės paskeisti su jumis nuomonėmis. Turime dvi valandas, taigi turime pakeisti dabar darbo atvarką, nes susirgo parlamento generalinis sekretorius ponas Vėlė. <clears throat> Todėl susitikimą su juo su, e, uh, e, rengsime uh, kitą savaitę Strasbūrę. Dabar iš karto trečias darbo atvarkės klausimas, biudžeto vykdymo patvirtimas komisijos pranešė yra Dlabajova ir auditorumų vardu kalbės kolega Lazarus. Lazaru. Pone pirmininkė, pone pranešėjai, gerbiami komiteto nariai, komisijos vicepirmininkė, man didelė garbė pristatyti Jums Europos audito rūmų 14 metų biudžeto vykdymo ES bendrojo biudžeto vykdymo patvirtinimą ir pabrėžti <clears throat> metinio pranešimo antrąjį skyrių. Kartu su mano kolegomis atsakingais komisijos nariais ir pareigūnais jau aptarėte pateikto vertinimo atskirus aspektus, pradedant e, nuo 14 metų per šį Daugiametės finansinės e, programos vykdymo laikotarpį mes e, nuo ketvirtojo iki devintojo skyriaus e, pateiksime palyginamosius skaičius, kurie atitiktų naują pranešimo struktūrą. Taip pat pateikiame savo skaičiavimus ir prognozes susijusias su klaidų skaičiumi užimtumo socialinio reikalų bei žemės ūkio srityse. 2015 metų metinėje ataskaitoje mes įtrauksime papildomą skyrių susijusi su pilietybė, <clears throat> tačiau nepateiksime jokių laukiamų klaidų prognozių. Ką mes, kokią informaciją pateikime savo patikinimo pareiškime, mes uh, vertiname sąskaitų apmokėjimo skaidrumą bei sąskaitų patikimumą nuo 2007 metų. Kitaip tariant, mes pasirašome po sąskaitomis. ES sutartie taip pat numatytas reikalavimas e, įvertinti, ar pagal pateikiamas sąskaitas atliekami mokėjimai atitinka nustatytas taisyklės, tai yra ar tinkamai išleidžiami pinigai. Mūsų nuomonėje už visus audituotus ES sąskaitų metus mes pateikėme taip pat savo nuomonę ir apie mokėjimų e, atitikimą. 2014 metais bendras klaidų skaičius <clears throat> sudarė 4,4 procentus, panašiai kaip ir 4,5 procento e, klaidų skaičius 2014 metais ir taip pat 2 procentų reikšmingumas. E, penki kablelis septyni <clears throat> procentai e, klaidų e, buvo užfiksuoti sąjungos politikos srityje o mažiausias klaidų skaičius 0,5 e, procento administracinėms išlaidoms. Trys e, pagrindiniai šaltiniai klaidų tai sudaro 41 procentą, <clears throat> tai yra 27 procentai viešųjų pirkimų srityje, ir netinkamai užpildomos deklaracijos ūkininkų 20 procentų. Pirma, pirmajame skyriuje mes vertiname tarpusavio santykį tarp išlaidų rūšių ir klaidų e, lygio. Mes nustatėme, kad e, kuomet nustatytos tam tikros sąlygos paramos gavėjams, tai klaidų skaičius praškai padidėjo dvigubai nuo 2,7 iki 5,6 procentų. Tam tikri komisijos veiksmai darė teigiamą įtaką klaidų lygiui, jeigu jų nebūtų imtasi, tai klaidų lygis būtų siekęs 5,5 procentus vietoj 4,4. Taip pat e, buvo parengta sintezės ataskaita ir <clears throat> ten buvo pateikti duomenys apie lėšų išieškojimą. E, išlaidų laikotarpis nuo 2000 iki 2006 metų dar nėra galtinai patvirtintas komisijos, nepaisant to mes palankiai vertame komisijos pastangas e, prognozuoti korekcijas ir lėšų išieškojimą, nes tokiu būdu daugiau nei 2,5 milijardai eurų galės būti remiantis komisijos skaičiavimus gražinti į ES biudžetą. 2014-2020 metų mokėjimo naujas taisyklės yra patvirtintos tokios, kad komisija turi žengti pirmosius žingsnius siekdama gauti papildomą patikinimą vertindami tas sritis, kuriuose nuolat padaroma daugiausiai klaidų, turime pateikti vidurio laikotarpio įvertinimus. Dabar trumpai pakalbėsiu apie naują antrąjį skyrių biudžeto ir finansų valdymas, kuriame mes pateikėme um, mm, atskirus skaičius e, e, ir jis nuo 2014 metų e, pirmą kartą tie atskiri skaičiai yra pateikiami, anksčiau jie buvo priskiriami pirmajam skyriui. Atlikta analizė rodo, kad kai kuriuose valstybėse narėse ES parama kartu su <clears throat> vietinių finansavimų yra skaičiuojama į bendras vyriausybės išlaidas. Ir todėl komisija turėtų pasvarstyti, ar nereikėtų imtis tam tikrų priemonių susijusių su neįvykdytais e, įsipareigojimais. Džiaugiuosi, kad komisija atsižvelgia mūsų rekomendacijas, ypač tas, kuriuose kalbama apie ilgalaikės finansinių srautų prognozes, kurios e, būtų labai naudingas siekiant įvertinti ateities mokėjimų reikalavimus ir biudžeto prioritetus. 2014 metų ataskaitą rengdami kartu su komisija mes įspėjome klausimus, kurie anksčiau buvo svarstyti biudžeto kontrolės komitete, būtent klaidų lygis e, viešųjų pirkimų, organizuojant viešuosius pirkimus, taip pat e, Taip pat paramos susijimas e, atskirose sritise. Nepaisant e, nemažai teigiamų žinių reikėtų daug kur siekti padėti, pataisyti. Komisijos vicepirmininkė Georgieva, e, jos laukia nelengvas <clears throat> darbas. Ir Pirmųjų žingsnių komisija jau ėmėsi, tačiau kelias dar yra pakankamai ilgas. Mano kolega panas Kartė pristatys atitinkamus ES biudžeto vykdymo skyrius Noriu pabrėžti, kad mes visi esame partneriai gyvenant ES projektą, nepaisant to, kad mūsų užduotis yra skirtingos, mano kolegos ir toliau yra nusiteikusios remti kitas institucijas, tai yra Europos parlamentą, tarybą, komisiją, visoms institucijoms noriu padėkoti už konstruktyvų bendradarbiavimą, sprendžiant problemas susijusios su Europos projekto įgyvendinimu. Pabaigai noriu padėkoti biudžeto kontrolės komiteto pranešėjams, koordinatoriams už reguliarų keitimąsi nuomonėmis ir mm, nekantrai laukiu tolesnio šio konstruktyvaus bendradarbiavimo. Ačiū. Ačiū. Mes aukštai vertiname tas naujoves metinėje auditorumų pagri... ataskaitoje, ypač tas skyrius, kuriame kalbama apie rezultatus ES lėšų panaudojimo mums yra labai svarbus. Dabar steiksiu žodį ponui Kardikui, prašau. Well. Dėkui. Perikime prie trečio skyriaus e, arba veiklos skyriaus. Jūs žinote, kad e, dauguma ataskaitos susiję su teisėtumu ir tvarkingumu, tačiau trečiasis yra skirtingas, eina kalba apie ES biudžeto veiklos valdymų Visų pirma, e, mes e, apžvelgėme e, audito rūmų ataskaitas ir būtent šiame skyriuje akcentuojame pagrindinės temas, kurios yra susijusios su mūsų specialiosiomis ataskaitomis. Toliau, kaip ir ankstesniais metais, mes kalbame apie komisijos kasmetinės ataskaitas ir paskui kalbame apie rezultatus, e, kurie pasiekti įgyvendinant strategiją 2020. Taigi, e, audito rūmų ataskaita dėl 2013 metų e, apima įvairias politikos rytis, pradedant transporto politiką, baigiant žemės ūkio politiką. Čia iškeliame kai kuriuos dalykus tame e, tarpe, kad nepakankamai yra sustelkiama į programų rezultatus. Mes apžvelgėme e, veiklos e, deklaracijas, ataskaitas ir kaip ir anksčiau problemų kilo dėl naudingumo, kilo problemų dėl rodiklių, E, mes taip pat konstatuojame, kad e, paramos ataskaitos gerėja, tačiau dar ne visai atitinka tikslo. E, mes pabrėžiame taip pat, kad auditorumai ketina prisidėti prie situacijos tobulinimo ir konstatuoja, kad e, komisijos e, laukia sunkus darbas, e, jį reikia pradėti kuo galima greičiau ir kad reikia atsižvelgti į daugelį auditorumo ataskaitų ir iš jų pasimokyti. Realistiškai žiūrint, matyti naujoji sistema į dabartinius procesus galės būti integruota tik tai po kelių metų tačiau kol kas e, jau reikia pradėti ją įgyvendinti remiantis mūsų rekomendacijomis. Kalbant apie strategiją 2020 ir ES biudžetą, mes e, akcentavome, kad būtina e, biudžeto asignavimus geriau derinti su ambicingais 2020 strategijos tikslais. Peržvelgėme pagrindinius dokumentus, visų pirma partnerystės susitikimus ir žemė, žemesnės programas, taip pat žiūrėdami, ar yra tokia sąsaja, aukšto lygio apskritai keliami tikslai nėra tinkamai susijęti su žemesnio lygio tikslais. E, tai būtina padaryti geresnio valdymo vardan. Taip pat reikia e, geresnio suderinimo e, tarp e, planavimo laikotarpių e, e, dabartinė daugiametė finansinė programa baigsis maždaug tuo pat metu kaip ir strategijos 2020 veiksmai, todėl reikia į tai atsižvelgti, reikia taip pat tinkamai Pirminkė prašo kalbėti lėčiau dėl vertėjų patogumo. Na, egzistuoja taip pat ir trūkumų ataskaitose. E, komisija e, šį aspektą savo ataskaitose e, atspindi tik tai ribotai neatsižvelgiama į ES strategijos 2020 aspektą. E, kalbant apie ESI e, fondų e, finansavimą, partnerystės sustarimai čia yra svarbiausia grandis. Mes išskyrėme penkis E, atskirus partnerystės sutarimus e, ir kiekviename jų ištyrėme po vieną programą. Mes ieškojame nuoseklių sąsajų tarp ESI fondų ir strategijos 2020 ir padarėme išvadą, kad partnerystės sustarimuose strategijos 2020 tikslai nėra nuosekliai atspindimi. Rekomenduojame tokią sąsają stiprinti. Taip pat e, atskiruose partnerystės sustarimuose e, e, analizuodami tokius sustarimus darome išvadą, kad jų susijimas su kitais veiksmais turi privalumų, tačiau ne visada tie privalumai tinkamai panaudojami ir nėra tinkamai partnerystės sustarimuose apibendrinami. Yra siekiama mm, nuosekliai rinkti duomenis iš valstybių narių, tačiau ir čia dar yra spragų. Sustelkimas ties rezultatais tebėra silpnas. E, valstybės narės savo partnerystės sustarimuose turėtų e, susitelkti į kiekybiškai pamatuojamus rezultatus E, veiklos rezervo sistemos e, poveikį dar toliau reikės analizuoti, kaip mes e, deklaravome ir pereitais metais. Kol kas veiklos rezervo sistemoje yra dar nepanaudotų galimybių. Tiek, ponė pirmininkė, atsiprašau, kad pernelyg greit kalbėjau ir atsiprašau vertėjų. Praktiškai palikote vertėjus be kvapo. Ačiū už tai, kad pristatėte ir rezultatus orientuotas skyrių, tai yra pakankamai sudėtingas skyrius, turime daug sudėtingų klausimų komisijos vicepirmininkai. Noriausiai pirmiausiai norėčiau Jūs pasveikinti, nežinau, ar kolegos girdėjo, 2016 sausį Junktinės tautos paskelbė atitinkamą ataskaitą apie humanitarinę pagalbą ir ponė komisijos vicepirmininkė buvo viena iš šios iniciatyvos autorių. Noriu jai už tai nuoširdžiai padėkoti, o dabar steiksiu žodį, kad pristatytų likusią savo darbų dalį, prašau. Uh, uh. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Gerbiamą pranešėją, gerbiami parlamento nariai audito rūmų nariai, ponė Lazarė, ponė Kartif, ponės ir ponai. Man e, pirmiausia, pradžioje reikėtų nuolankiai pripažinti, kad pasaulis e, susiduria su daug sunkumų, Europa taip pat. Šiandien vykstančios diskusijos kontekstas tik demonstruoja, kad aptariamoji tema yra netidėliotinai svarbi. Mes turime išsiaiškinti, ką daryti ir daryti. Dėkoju už galimybę dalyvauti 2014 e, m. biudžeto įgyvenimo patvirtinime šiame komitete. Dėkoju už daugybę klausimų raštų, kuriuos gavome, patikėme atsakymus išsamei. Jeigu norite papildomos informacijos, mielai dar daugiau suteiksime. Visų pirma, išskirsiu keturias pagrindinės temas, susitelkimas į rezultatus, e, atitikimas pagal klaidų įvertinimas, skaidrumas ir žmogiškiai ištekliai. Visų pirma, dėkoju auditorumams, kaip ką tik sakė ponas Kardif, E, jis pats yra labai daug nuveikęs, taip pat labai dėkojame ponui Lazarum už tai, kad e, buvo pradėta šių metų biudžeto gyvenimo patvirtinimo procedūra, vadovaujantis visiškai naujų metodų, kai yra sutelkiamas dėmesys į veiklos rezultatus. Pranešėja ponė Labajova taip pat apie tai kalbėjo. Aš esu įsitikinusi, kad šių metų biudžeto gyvenimo patvirtinimo procedūra e, visiškai pakeis mūsų įpročius, įprastą praktiką. Europos komisija nuolat akcentuoja, kad reikia siekti geriausių įmanomų rezultatų, atsispindinčių Europos masto pridėtinėje vertėje kurią atneša mokesčių mokėtojų pinigai. Mes turim sutelkti dėmesį visus programas ir projektus, e, kuriems yra skiriamos ES lėšos. Kaip žinote ir kaip yra pripažinta, mes jau pradėjome e, orientuoti biudžetą į veiklos rezultatus ir tikimės, kad e, tas orientacijos pokytis pakeis pinigų naudojimo efektyvumą. Mes išskiriame keturis pagrindinius klausimus. Kur leidžiame lėšas, kaip leidžiame, kokia kokybė, kaip mes esame vertinami ir čia mes susidurėme su dviejų pusių metodų, tai yra uh, procedūrų laikymasis ir rezultatai ir kaip mes informuojame apie ES biudžetą. Mes nuolat stipriname uh, politinį angožotumą, uh, e, techninio profesionalumą ir siekia įgyvendinti ES biudžetą, sutelkiant dėmesį rezultatus. Pirmiausia, turiu pasakyti, kad sukūrėme komisijos narių atsakingų už išlaidas tinklą, kurie nuolat susitinka ir aptaria e, pinigų naudojimo pažangą. E, komisijos darbo programoje prisimė politinį įsipareigojimą parengti strategiją e, įgyvendinti naują biudžetą suteltą į rezultatus. Ir tai jau bus daroma nuo 2016 metų. Ir Tai leis strategiją pritaikyti visoms išlaidų sritims. Kaip girdėjome iš audito rūmų atstovų, tas darbas bus ilgalaikis, todėl turėsime nuolat įvertinti padarytą pažangą, išsiaiškinti problemas ir paskui kartu bandyti jas išspręsti. Antras dalykas, mes įkūrėme techninio ligmens grupę, kuriai vadovauja biudžeto generalinio direktorato direk, generalinis direktorius. Jis leis e, keistis patirtimi ir geriausia praktika. Mes įtraukime Europos bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos atstovus ir tai e, mes vertiname kaip išorinį vertintoją, kuris leidžia e, pasverti, kaip biudžetas yra panaudojamas, palyginant tai su kitomis e, valstybėmis. Mes darome viską, ką galime, kad Europos komisijos viduje būtų gerai atsiskaitoma, nepamirždami, kad 2014-2020 metų programų nuoje stebėsinos ir vertinimo programa atnešė rezultatų tik tada, kai e, ta programa jau bus pradėta įgyvendinti, o ką kol kas galime padaryti. Labai dėlė dalimi sutinku su ponu Kardif, kai jis sakė, kad e, turime aiškius e, tikslus iškeltus pasikeitimams, bet taip pat turime stengtis, kad veiklos rezultatai iš karto būtų geresni. Kol kas mes vertiname ekspost e, studijų pagrindų e, vykdomų programų, pažiūrėjau, mokslinio tyrimų ir plėtros, regionų plėtros, socialinio fondo ir kai kurių kitų fondų pasiekimus. Galiu pateikti pavyzdį. Septintoji mokslinio tyrimų programa. Jau Gavome ekspost įvertinimą ir matome, kad 36 procentais yra įgyvendinti e, projektai, kurie jau yra užbaigti. E, labai sunku iš anksto numatyti, kokie bus ekspost įvertinimai e, ir sunku būtų apie juos pradėti galvoti, kuriant naujas programas pagal horizontą 2020. Trečias dalykas, neseniai parengėme koncepciją, kuri leistų tą strategiją pritaikyti tarp institucinių būdų. E, organizuosime visą eilę ekspertų posėdžių, e, traukdami visą eilę suinteresuotų subjektų, skaitant Europos tarybą, audito rūmus. Labai džiaugiamės, kad audito rūmai patys iškėlė iniciatyvą ir e, pareiškė norą dalyvauti šiame darbe. Ir toliau kiekvienais metais vertinsime padaromus rezultatus, bus organizuojamas metinės konferencijos tuo tikslu. Jau šiandien galiu pranešti, kad iš praėjusių metų rugsėjo 21 dieną jau įvyko tokia konferencija, o kita įvyks 2016 m. rugsėjo 27 dieną. Pone Greslė, mes labai atidžiai įvertinome jūsų komiteto darbo tvarkę e, šių metų rugsėjo mėnesį. Taigi galite iš anksto įsirašyti į kalendorių rugsėjo 27. Perinu prie antro savo pasisakymo punkto. Dėmesys rezultatams reiškia, kad turi gerėti e, sąlygų tenkinimo e, lygis. Taisyklės yra kuriamos tam, kad jų būtų laikomasi. Per pasarosius dviejus metus įvertinome visas padarytas klaidas. 4,4 procentai. Taigi e, klaidų koeficientas vis dar labai aukštas, žymiai didesnis negu reikšmingumo slengstis. Todėl mes turime elgtis taip, kaip rekomenduoja auditorumai. rūmai Ir pirmiausia, turime atkreipti dėmesį du dalykus. Klaidų prevencija, pirmas dalykas, nes auditarumai sako, kad geriausias būdas sumažinti e, klaidų skaičių yra būtent tą padaryti. Mes e, labai pasikliauname parlamentu, kad jis padės mums supaprastinti procedūras ypač kai galvosime apie finansų reglamentą ir jo peržiūrą. Galbūt tai leis mums E, sumažinti klaidų skaičių, nes procedūros bus paprastesnės. Mes nuolat e, teiksime gairias teisingumo kontroliai ir taip pat plėsime bendradarbiavimo tinklus, pavyzdžiui, su nacionalinėmis e, valdžios įstaigomis. Turime siekti ir korekcijų. Korekcijos yra paskata prevencijai, kai administracija žino, kad uh, E, bus e, pritaikytos korekcinės priemonės, jos elgesi drausmingiau ir geriau įgyventina prevencinės priemonės. E, pritaikydami naujas taisyklės 14-20 metams turime žymiai daugiau galimybių grinuosias finansinės korekcijas daugiametėse finansų programose pritaikyti. Kas mėnesį maždaug 2 procentai kasmetinių mokėjimų yra sutaupomi E, sumažinant klaidų skaičių. Taigi mes manome, kad korekcija deramai pritaikius e, reikšmingumo slengstis sumažės. Padėtis pagerės. Turime pripažinti, kad klaidos išplaukiančios iš korekcijų yra susijusios su ankstesnių metų reguliariosiomis išlaidomis. Ir aišku, audito rūmai negali integruoti tokių klaidų į metinį vertinimą. Tačiau daugiametėse programuose yra svarbu daryti spaudimą, kad būtų pritaikytos korekcijos sumažinančios liekamą į paklaidų koeficientą e, iki minimumo. Mes labai norime atsižvelgti į E, praeities patirtį, nes anksčiau buvo mm, nuolat e, nekintantis e, klaidų lygis. Audito rūmai, kalbėdami apie vidutinės trukmės peržiūrą, apie tai paminėjo. Mes kol kas dar negavome informacijos apie naujų programų gyvendinimą, bet tai neturi sukelti kliūčių mums įvertinti šį aspektą, kad mes galėtumėm pasimokyti iš praeities klaidų. Taip pat norėčiau pripažinti, kad nors pažangos esame padarę, e, kurdami duomenų rinkimo sistemas, vis tik iš valstybių narių ateinantys duomenys nėra tokie patikimi, kokie reikėtų. Todėl mes negalime tų duomenų priimti betodariškai. Mes turime e, atsižvelgti į audito rūmų ir Europos komisijos auditorių e, korekcijas. Na, nu, dabar perinu prie trečiosios savo minėtos temos - skaidrumo. E, mes labai atvirai ir aiškiai įsipareigojame siekti skaidrumą. Skaidrumas yra e, didžiausias mūsų mokesčių mokėtojų draugas. Mes e, labai skaidriai kalbėjome apie mano minėtasias korekcijas e, metinėse veiklos ataskaitose ir aš tikiuosi, kad auditorumai norės patobulinti duomenų skaidrumo lygį, kad mūsų priimamos išvados būtų tvirtesnės. Paprastas auditavimo modelis. Būtent to mes dabar turėtumėm siekti. Labai svarbu jūsų komitetui pasakyti, kad mes e, komisijos ataskaitų sistemą perkuriame. E, metinės valdymo ir metinės veiklos ataskaitos yra e, pertvarkomos. Mes manome, kad taip galėsime geriau įvertinti, kaip vykdoma veikla prisideda prie komisijos tikslų siekimo. Sintezis ataskaita jis turės būti įvesta į 318 straipsnio ataskaitą ir bus parengta viena bendra ataskaita, kad bus efektyviau. Daugiau skaidrumo siekime ir žmogiškų išteklių srityje. Mes e, skelbėme e, vadinamasias revolving door e, situacijas ir Europos komisija ombudsmenui apie tai atsiskaitė. E, dėl kovos su sukčiavimu jūs prašėte, kad daugiau nepriklausomybės būtų suteikta priežiūros komitetui Tai nebuvo lengva padaryti, pripažįstu, bet džiaugiuosi šiandien galėdama pranešti, kad biudžetą perkeliame iš peržiūros komitetą, e, komiteto OLAFE į pačią komisiją. Ta žingsnį mums e, anksčiau atitinkamos tarnybos rekomendavo, o dabar stengiamės formalizuoti e, konsultacijas kai e, su priežiūros komitetu yra tariamasi priimant naujus darbuotojus. Tam yra pritaikomas e, konkrečios tikslinės priemonės, kad išvengtume galimų trukdymų. Ir dabar žmogiškiai ištekliai. Turiu pasakyti, kad didžiuojasi žmonėmis dirbančiais mūsų institucijose. Turime e, ryštingų, atsidavusių, e, kompetitingų specialistų. Džiojo dalis mūsų žmonių yra tokie. Mes suskaičiavome, kad e, atsakant į klausimus raštu, vos ne 110 tūkstančių papildomų e, darbo dienų susidarė ir žmonės dirbo neprašydami papildomą atlyginimą už tai. Stengiamės e, užtikrinti mūsų valdymo lankstumą ir mobilumą ir, e, kaip jau sakiau, nepakankamo užimtumo problemą bandysime spręsti, kad ta problema išnyktų. Pateiksiu vieną pavyzdį, ką mes darome. Praėjusiu metu rudenį reikėjo skubiai padidinti E, vidaus reikalų ir e, prieglopščio generalinių direktoratų personalo skaičių, kad galėtumėm su migrantų ir pabėgėlių krize geriau susidoroti. Paskelbėme konkursą 65 etatams e, ir gavome daugiau negu 800 paraiškų. Buvo žmonių, kurie kandidatavo į abu generalinius direktoratus. Mane sužavėjo tai, kiek daug tų kandidatų uh, buvo tinkami skirtingoms e, pareigoms ir mūsų žmonės sugebėjo išskirti prioritetus ir rasti žmonių, kurie labiausiai tinka e, tam darbui. Mes ieškome galimybių dirbti lankščiai, ne todėl, kad lankstumas yra gražus terminas, bet todėl, kad 5 procentai sumažinus personalo skaičių mes turėjome vis tik rasti žmonių, kuo optimaliau išnaudoti turimus darbuotojus. Kągi reiškia tas personalo sumažinimas? 115 etatų mažiau šiais metais, šių metų pabaigoje jau turės būti, o 239 e, etatai bus panaikinti kitais metais. Mes pabrėžėme sinergijos ir efektyvumo poreikį. Europos komisijos tarnybos turi būti racionalizuotosios, turi dirbti geriau, kad mūsų talentai būtų geriau panaudoti. Mes e, sutelkėme dėmesį į horizontalų efektyvumą, logistiką, komunikaciją, taip pat atliekame vertikalį analizę, išskiriame prioritetinius generalinius direktoratus ir perpaskirstome personalą. Lankstumas yra e, priemonė taikoma e, dviem kryptimis. Mes prašome, kad žmonės dirbtų lankščiau ir suteikiame jiems lankstumo iš mūsų pusės. Mes teikiame jiems galimybių dirbti per dirbti neakivaizdžiai, per atstumą. E, darbo saugumo sąlygos yra gerinamas, taigi mes stengiamės, kad mūsų darbas būtų atliekamas sklandžiai, nors anksčiau esame matę tam tikrų apribojimų, praeitais metais aiškiai pastebėjome dėl saugumo problemų. E, teledarbo vadinamojo e, darbo iš namų būdu mes galėjome E, geriau suorganizuoti darbą, kai saugumo lygis buvo padidintas iki ketvirto ir be to e, sugebėjome prisitaikyti prie kliūčių, kurios iškilo, pavyzdžiui, kai Europos mokyklos buvo uždarytos. E, sukūrėme aiškės taisyklės judumui, mobilumui vidutinio lygmens vadovybės lygmenių galiu pasakyti, kad yra daug pažangos padaryti Europos kolegijoje, nuolat apie tai kalbame. Kiekvieną savaitę aš su kolegomis e, po kolegijos posėdžio parengiu trumpą video įrašą savo personalui, kuris yra išplatinamas visiems ir mes papasakojame, kas buvo aptarta. Ir galiu pasakyti, kad tai yra didelis malonumas padaryti, nes dažniausiai e, pasilieka pas, kalbėti du vyrai, dvi moterys ir mes tada aiškiai galim parodyti, kad reikalai juda į priekį ir lyčių lygybė yra užtikrinama. Mes galiu pasakyti, kad dabar iš administracinio kalbėjimo perinam prie praktinio mū, lankstaus mūsų darbuotojų valdymo. Baigdama noriu pasakyti, kad jaučiame atsakomybę uh, už tai, uh, ką uh, mes dabar darome, stengiamės padaryti viską, kas geriau mūsų žmonėms. Ačiū. Äh, ačiū komisijos vicepirmininkai, labai ačiū. <clears throat> Taip pat e, už atsakymus į klausimus jūs gavote 128 klausimus, praktiškai rekordinį skaičių ir pusė klausimų buvo susijusios su tinkamiau rengiamomis e, ataskaitomis ir būtų galima buvę išvengti pusės tų klausimų, jeigu <clears throat> būtų, būtų tinkamiau e, teikiama informacija, tinkamiau rengiamos ataskaitos. Ir mes čia, žinoma, pritarėme jūsų nuomonė ir toliau ketiname dalyvauti diskusijoje. Mes e, pakvietėme į šį posėdį Teisės reikalų komiteto atstovus, e, kurie būtų nemažai sužinoję iš e, šio keitimas nuomonės gaila, kad iki netvyko. Žodis pranešėjai, poniai Dlabajovai, ačiū pirmininkė, komisijos vicepirmininkė, mėly kolegos, kaip žinote, šis susitikimas yra paskutinis e, tvirtinant biudžeto vykdymo patvirtinimą, tai yra tvirtinant biudžeto vykdymo komisiją ir tikiuosi, kad mes vieni kitų pasilgsime, mes čia svarstysime tiek specifinius klausimus, tiek e, pabandysime patvirtinti bendrai požiūrį savo kalbos pabaigoje aš pristatysiu sąrašą klausimų, kurie mano nuomonė turėtų būti išsamiau nagrinėjami komisijoje, tačiau pradėsiu nuo kito dalyko, turbūt nenustepsite, jeigu dar kartą pabrėšiu savo sieki užtikrinti atitinkamą pusiausvyrą tarp atitikimo taisyklėms vykdant biudžetą ir pasiekiamų rezultatų. Manau, kad mes padėjome pastangas veiksmingai panaudoti ES <clears throat> lėšas, e, siekdami užtikrinti geresnį saveikumą ir mūsų parengtos teorinės koncepcijos buvo perkeltos į realybę didžiąją dalimi, tačiau aš manau, kad mes esame proceso pradžioje, jis tikslai tikrai dar nesibaigė nes e, būtina ateityje pagerinti visus e, parametrus, taip pat įgyveninti praktikoje visas parinktas rekomendacijas. Manau, kad čia galime išvelgti tikrai nemažai sąsajų tarp, tarp komisijos vicepirmininkės vykdomos politikos ir biudžeto vykdymo patvirtinimo komisijos vicepirmininkė, aš norėčiau paminėti kelis dalykus. Kalbant apie rezultatus, noriu padėkoti auditorumams už tai, kad jie 2014 metų savo metinėje ataskaitoje pabrėžia kai kurios labai svarbus dalykus. Pirmiausia yra pabrėžiama, kad čia mes susidurime su dviem programavimo laikotarpiais, kurie vienas su kitu persipina biudžeto kontrolės komiteto nariams, kurie atsakingi už finansinį valdymą ir rezultatus yra labai svarbu, kad būtų pasiekti per finansinį valdymą ES politiniai tikslai. Aš manau, kad e, būtų neblogai, jeigu jūs dar kartą paaiškintumėte, koks yra tarpusio santykis tarp Junkerio dešimties politinių prioritetų ir veiksmų plano ir strategijos Europa 2020 ir kokias yra sąsajos tarp strategijos ir Junkerio plano susijusio, pavyzdžiui, su struktūrinėmis ataskaitomis. Ir <clears throat> man būtų įdomu, kaip jūs Junkerio strategijos tikslus, į, tiksliau, strategijos arba 2000 tikslus įtrauksite į Junkerio prioritetus jūs minėjote 2010 metais patvirtintą ekonomikos augimo ir darbo vietų kūrimo strategija grindžiama septyniomis svarbiausiamis iniciatyvomis, kas su jomis atsitiks. Taip pat daugiametė finansinė programa nuo 14 iki 20 metų taip pat buvo patvirtinta prieš paskiriant Junkerį komisijos pirmininku ir, ir e, e, ji taip pat turi atitinkamas e, taisyklės, kalbant apie viešų lėšų panaudojimą. Taip pat audito rūmai apgailestauja, kad potenciali nauda, kuri e, būtų galėta, kurią būtų galima buvę gauti e, struktūrinius <clears throat> fondus sujungiant tiksliau struktūrinis fondus su penkis reglamentuojančius direktyvos atskiras jungiant į vieną, nebuvo e, parengta. Aš manau, kad toks nesisteminis požiūris kelia rimtų problemų, ypač vietos lygmenių. Man būtų įdomu išgirsti daugiau senesnių komentarų. dėl šio aspekto, nes puikiai žinote, kad būtent žito kontrolės komitetas privalo vertinti ir analizuoti, <clears throat> kokia yra dabartinė situacija ir jeigu nustatoma, kad tai yra bloga, tai būtina ieškoti jos pagerinimo galimybių, kalbant apie <clears throat> kaimo vietovių plėtrą, audito rūmai čia aiškiai pabrėžia, kad reikia pagerinti pasiekiamus rezultatus. Audito rūmų ataskaitoje pabrėžiama, kad 3 ketvirtadalį visų projektų pasiekė savo užsibrėžtus tikslus, tai reiškia, kad ketvirtadalis nepasiekė, o tai mano manimų kelia nemažą nerimą ir aš nekartą tą esu pabrėžusi kaimo vietovių plėtros srityje atliktas auditas susijusius finansavimo priemonėmis parodė, kad sverto poveikis pasitelkiant taip pat ir kitus finansavimo šaltinius nėra veiksmingas. Aš noriu paraginti audito rūmus ir toliau pateikti mums išsamesnę analizę ieškant atsakymų į šios klausimus. Visuomet sakiau, kad mums reikia tinkamos pusiausvėros tarp formalių procedūrinių metodų susijusių su ES biudžeto panaudojimu, tai yra klaidų lygio nustatymo ir bei poveikio ir rezultatų, atsižvelgiant taip pat ir į kiekybinį ES lėšų įsisavinimo aspektą. Kitaip tariant, Europai reikalingas į rezultatus orientuotas biudžetas ir aš jūsų iniciatyvą, ponė vicepirmininkė, palaikysiu, tačiau dar vieną dalyką noriu paminėti, mes neturėmiškai atsisakyti reikalavimo laikytis nustatytų taisyklių. Viena iš pagrindinių šių metų auditorumo išvada yra susijusi su tuo, kad tiek tiesioginio, tiek pasidalomo lėšų valdymo e, srityje klaidų skaičius siekia 4,6 procentus ir 2013 klaidų lygis čia siekia 3,6 procentus ir čia komisija būtent yra atsakinga už šią sritį ir komisija šių faktų negali ignoruoti. Todėl manau, kad komisija turėtų pateikti atitinkamus pasiūlymus dėl konkrečių veiksmų, kurių ketina imtis per konkretų laiką. Pabaigai dar noriu paminėti vieną iš vidaus politikos ryčių, kuri buvo labai aktyviai aptarinėjama ES politikos, tai yra migracijos ir prieglopščių suteikimo politika. Ir visuomeniai, žinoma, labai rūpi šis klausimas, todėl noriu pareikšti apgailestavimą, kad komisijos narys Abramopovas nerado laiko aptarti su kontkomiteto nariais būtent šios ryties finansavimo aspektų. Ir manau, kad e, ši tema yra labai konkreti ir manau, kad reikėtų, jog komisija prisimtų konkrečius įsipareigojimus šią srityje ir aš tą stengsiuosi pabrėžti savo pranešimo projekte. Taigi tiek būtų pirmoje mano pasakymo dalyje, dar aš po to pateiksiu savo apibendrinimą. Ačiū žodis komisijos vicepirmininkė, prašau. Uh, thank you very much. Labai ačiū. Būtinybė uh, subalansuoti susitelkimą į rezultatus uh, su susitelkimu į e, tinkamumą, į taisyklių e, vykdymą mm, yra labai teisus, nes vienas nuo kito tiesiogiai priklauso. E, priminsiu, ką girdėjome iš pono Kardifo. Kalbame apie darbo atvarkę, kuri keičiasi ir kuri užtruks bet e, e, norėdami žengti tinkamą kryptimį turime labai aiškiai apsibriežti, kur norime nueiti ir paskui suskirstyti savo veiksmus e, atskirais žingsniais. Jūs paminėjote Junkerio prioritetus, septynes svarbiausias iniciatyvas ir kaip visa tai tarpusavėje susiję. E, daugiametėje finansų programoje septynios iniciatyvos yra labai aiškiai atspindėtos. E, e, komisijos valdymui tenka 20 procentų atsakomybės, ar tai būtų išteklius taupiai naudojanti Europa, ar skaitmeninimas, ar Europos platforma kovai su skurdu. Visą tai galite nesunkiai įžiūrėti ir Junkerio plane. Taip pat e, aiškios sąsajos tarp atskirų partnerystės susitarimų. Sunkiau yra, kai pradedame žvelgti į auditorumų pastabą, kad e, Europos strategijos 2020 ir to, kas vyksta partnerystės susitarimuose, sąsajos skiriasi atskirose valstybėse narėse. Na, visų pirma, tai yra dėl to, kiek atskiras valstybės narės prisijėmė autorystę įgyvendinant strategiją 2020. Taip pat e, kiek e, valstybės narės tinkamai pasinaudoja biudžeto lėšomis, kai kurios tai daro geriau, kitos menkiau, kai kurios labiau mechaniškai, kitos labiau kūrybingai. Toliau. Šalis kur Europos biudžetas yra vienas e, iš svarbesnių šaltinių finansuojant e, viešoje investavimo programas, paprastai demonstruoja daugiau koreliacijos, lyginant su kitomis valstybėmis, kur um, daugiau dėmesio skiriama tik tai e, vienai ar dviem iš tų septynių uh, pagrindinių iniciatyvų. E, taip pat matome, kad e, biudžeto panaudojimas skiriasi valstybėse, kurios sprendžia savo atskiras problemas, tam tokias kaip jaunimo nedarbas. Taigi, reikia toliau dirbti, e, e, geriau sustelkiant ties prioritetais ir rezultatais. Kalbant apie Junkerio plano 10 prioritėtų ir strategiją 2020. Čia galima atsižvelgti į dvi pastabas. Kai kurie iš Junkerio plano prioritetai e, yra susiję su tiesioginėmis e, finansinėmis e, implikacijomis, jeigu kalbama apie e, augimo ir e, darbo vietų kūrimo politika, tai tiesiogiai susiję su ES biudžetu. O vidaus rinkos plėtimas ir gilinimas, kai kalbame apie kapitalo sąjungą, tai kalbant apie biudžetą, šio plano reikšmė yra daug mažesnė. Taigi biudžeto reikšmės lygis ir prioritetai e, skiriasi. Dabar kalbant apie sąsajas su Europa 2020, tai Junkerio plano prioritetai labiau susitelkia į šios strategijos tikslus ir taip pat labiau pripažįstama, kad greta to, kas atsispindi Europa 2020, šiuo atveju susitelkiama į naujus prioritetus, kurių vienas galėtų migracijos ir prieglopščio krizė, kita galėtų būti konkurencingumo stiprinimas, gilinant ir plečiant vidaus rinką. Tai e, ką komisija daro su tais atskirais elementais? Mes kiek galima labiau norime susijęti tuos dalykus e, įgyvendindami biudžetą. E, strategija 2020 išlieka mūsų kompasu, labai aiškiai apibrėžia, kaip mes galime ES paremti ekonomikos augimą ir veiksmingumą. Junkerio plano prioritetai tiesiog nurodo e, tas veiklos kryptis, kurių laikysis komisija. Ir e, e mūsų žmonės būtent dirba, stengdamėsi suderinti tuos du dalykus, tarp jų prieštaravimų nėra. Aišku, e, mūsų darbe e, mes vadovaujamės gairėmis kylančiomis iš abiejų dokumentų. Kalbant apie klausimą apie tai, kad aukšto lygio tikslai nėra tinkamai pervedami, tinkamai atspindimi tikrovėje norėčiau e, vis tik paaiškinti tam tikrus skirtumus. Ir tai taip pat susijęs su tuo, ką pasakė ponas Kardifas. Mes dabar esame kelio pradžioje, o ne pabaigoje. Ypač kai kalbame apie susitelkimą į veiklą ir rezultatus. Taigi, būsime dėkingi už bet kokią paramą, stengiantis greičiau judėti šiuo keliu. Bet žinoma, E, jeigu galėtume pažvelgti atgalios savo darbą, tikriausiai kitaip būtume organizavę, e, padarę tam tikrų korekcijų. Dabar dėl sustelkimo į e, atskiras rytis ir į rezultatus ten iš tikrųjų daug ko galime pasimokyti vieni iš kitų, tame tarpe ir kai kalbame apie vystimasi. Aš iš pradžių sakiau, kad e, ir politinių, ir e, personalo lygių e, mes nepavarkstamai stengiamės personalizuoti veiklą kaimo plėtros srityje. Mes tengiamės ieškoti tarpusavio papildymo tarp kaimo plėtros skaitmeninės darbo tvarkės ir konkurencingumo bei sanglaudos darbo tvarkės. Taigi naudojame visų tų sričių finansavimą, pavyzdžiui, užtikrindami interneto plėtrą kaimo vietovėse. Mes turime kodifikuoti tokius pavyzdžius, turime geriau demonstruoti, kaip galime judėti pirmin, pasinaudojant sukauptą vienos ryties param, ne, pažangą kitoje srityje. Dėl tinkamo biudžeto valdymo visiškai sutinku su jumis, kad e, pagarba taisyklėms reiškia pagarba taisyklėms ir reiškia pagarba taisyklėms. Ir mūsų darbas šitoje srityje ir toliau sulauks tinkamo dėmesio. Na ir pagaliau dėl labai konkretaus klausimo, kaip taip atsitiko, kad konkurencingumo srityje, kurią jūs valdote, klaidų norma pablogėjo. Kas atsitiko? Šiais metais e, jautėme didelį poveikį kelių, nedaugelio labai didelių klaidų E, pusė tų klaidų yra susijęs su šešiomis didelėmis klaidomis. E, ankstesniais metais kalbėjome tik tai apie vieną didelę klaidą. Nuo 13 iki 14 metų kontrolės sistemoje niekas nesikeitė, tiesiog dominavo šešios didelės klaidos. E, apie pusę problemų E, kurias įvardijo auditorumai, yra susijęs su nacionalinių institucijų ir nacionalinių audito įstaigų darbu. Tad mes e, turime renkti atitinkamas gairės siekiant e, papildomos kokybės jų darbe. Turime visapimančias ex ante kontrolės sistemas, užtikriname nuolatinį personalo apmokymą, taigi ir toliau stengsimės e, tobulinti ex ante kontrolę Horizontas 2020 ir mokslo tyrimų septintojoje programoje. Pabaigoje tiesiog pasakysiu, kad e, Horizonte 2020 šioje programoje kai kurios klaidos nebūtų buvę padarytos. E, FP7 mokslo tyrimo programa buvo pernelyg griežtai reglamentuota, reguliuojama ir dabar mes bandome atsikratyti tų iš ankstinių nurodymų, kurie kurie verčia e, mokslininkus e, užsimti e, menkavertėmis ataskaitomis, tokiamis kaip iš kur pirktas popieris ir taip toliau ir taip toliau. Horizonte 2020 šioje programoje mes mokomės iš tų klaidų, kurios buvo padarytos įgyvendinant mūsų tyrimų septintąją programą. Dėkui. Kolega Štechovski dabar kalbės, prašau. Vážená paní reportérko. Paprašė, gerbama pirmininkė, auditorumo atstovai, gerbama komisijos narė, norėčiau Jums pirmiausiai padėkoti už puikiai atliktą darbą rengiant šį pranešimą ir jums asmeniškai komisijos nariu norėčiau padėkoti už išsamius atsakymus ir užduotus klausimus, kuriuos mums atsintėte prieš šio posėdžio pradžią. Daug atsakymų ten radau į savo klausimus, tačiau dar vieną konkretų noriu užduoti. Jis yra susijęs su ES mokamomis subsidijomis valstybėse narėse. Aš esu iš Čekijos ir Čekijoje europinių subsidijų savoka <clears throat> susijusi su korupcija ir skaidrumo nebuvimu. Europinės subsidijos e, yra vertinamos ne tik teigiamai, tačiau taip pat siejamos su sisteminiu sukčiavimu. Galiu, pažiūrėjau, paminėti kelias problemas susijusias su geležinkeliais, kur finansų ministerija dalį lėšų skirtų infrastruktūros projektams įgyvendinti skyrė e, vieninteliai su Čekijos geležinkeliais susijusiai įmoniai ir tokiu būdu buvo pažeistos viešųjų pirkimų taisyklės. Taigi dabar noriu paklausti komisijos narės, kaip komisija ketina kovoti su didėjančiu sukčiavimu skaičiumi, panaudojant es lėšas valstybėse narėse. Ir turite omenyje, kad valstybėse narėse veikiančių kontros institucijų veikla nėra pakankama. Ir noriu konkrečiai paklausti, Ar turite kokios nors konkrečios informacijos, ar pavyzdžiui, e, gyvenant minėtus e, infrastruktūros, gražinklio infrastruktūros projektus Čekijoje buvo pažįstos viešųjų pirkimų procedūros, ar Olafas buvo, pavyzdžiui, apie tai informuotas? Bendro valdymo srityje kontrolės filosofija yra tokia, kad stengiamasi kuo labiau pasikliauti E, kuo arčiau naudos gavėjo esančiais kontroliuotojais ir auditoriais. Kartais iškyla sunkumų, nes valstybės narės nesuteikia patikimos informacijos. Dėl to Europos komisija papildo valstybių narių darbą e, Europos komisijos auditorių e, išvadomis ir rezultatais. Audito rūmų auditoriai taip pat tą daro, jie irgi papildo valstybių narių e, duomenis. Mums atrodo, kad yra svarbu investuoti invest... į mokymą, į e, instruktažą, kad valstybė narė pati galėtų geriau atlikti kontrolę. Bet, aišku, ir iš savo pusės turime organizuoti patikrinimus, kad galėtumėm būti tikri kokybės kontrolė, kontrolės kokybė. Mes norime įtraukti valstybės narės kuo aktyviau, jas mokyti, bet tų mokymų kokybė yra mūsų tarnybo atsakomybė. Mes norime vieno, vienos audito grandinės, bet taip pat norime išvengti rizikos, kad e, bent viena audito grandinė neturės pakankamai gerų duomenų, kaip jūs sakėte. Gali būti, kad to nepakaks. Ir būtent dėl to mes audito rūmais nuolat kovojame. Mes siekiame vienos bendros audito grandinės, bet stengiamės nepatekti į e, spastus, kad valstybių narių lygmenių kontrolė neveikia, nepasitenkina ir tuo pačiu metu sugriauna kitus kontrolės lygmenis. Kollege Vorgen, bitte. Kollege Vorgen. Yeah, uh, thank you, Chair. Can I thank the... Ačiū pirmininkė. Dėkoju pranešėjai už labai gerą pasisakymą, dėkoju vicepirmininkiai. Aš šiek tiek pavėlavęs atėjau, todėl galbūt pateiksiu klausimų, kurie jau atsakyti. Galit juos nekreipti dėmesį, jeigu taip atsitiks. Norėčiau išskirti porą momentų. E, pranešėjai jau apie tai kalbėjo. Vienas man itin rūpi. Bandymas suderinti Europą 2020 strategiją su visomis žemesnėmis grandimis, su dešimčia prioritetų, su e, išlaidų planais, su partnerystės susitarimais ir panašiai. Man atrodo, kad e, gana sunku uh, E, visą tai išdėlioti hierarchiškai ir kaip aš jau sakiau, yra labai daug valstybių narių ir regionų, kurie net nebando to padaryti arba net nežino, kad reikėtų bandyti tuos dalykus suderinti. Todėl manau, kad dabar Europos komisijai tenka labai didelė atsakomybė. Jūs turite pasirūpinti, kad viskas būtų sutvarkyta ir suderinta. Aš iš jūsų atsakymo dar nesupratau, kokių praktinių pasiūlymų, kokių praktinių įčių turite, kad viskas būtų aiškiai sudėliota pagal seką. Ar galėtumėt papasakoti, ką ketinate daryti? Ar ketinate pakeisti, pažiūrėjau, veiklos vertinimo rodiklius, kad viskas e, būtų atitinkamai prioritetiškai išdėstyta? Pasakykit praktinių pavyzdžių, kurie būtų mums naudingi. Antras dalykas E, biudžetas e, nustatomas pagal veiklos rezultatus ir darbo grupė, kurie jūs ketinate įsteigti. Žinau, kad ji dar nėra visiškai sukurta ir norėčiau paklausti, kodėl vėluojame. Be abejo, nes jūs sakysite, kad viskas turi būti derinama su Europos parlamentu, Europos parlamento rankose yra šis sprendimas, o ne komisijos rankose, bet jūs esate nustatę savo tvarkaraštį ir kiek svarbu jums yra uh, išjudinti tą darbo grupę, kaip ir parlamentui. Ar nereikėtų, kad greičiau parlamentas pateiktų aišku patvirtintą e, pavardžių sąrašą, kad ta darbo grupė galėtų greičiau pradėti dirbti. Ir paskutinis pastebėjimas bendresnio pobūdžio. Kiekvienais metais, kai gauname metinę audito rūmą ataskaitą, e, joje skaitome e, prognozes dėl galimų paklaidų maržų, paklaidų normų. Yra sakoma, kad kadiklos klaidos buvo sukurtos dėl sukčiavimo, e, kitos atsirado todėl, kad ES kažkas bando e, tarsi išjudinti ir kaltina korupciją ir panašiai. Kaip mes galėtumėm išbristi iš to užburto rato? Kiekvienais metais auditorumo ataskaita yra skelbiama ir prasideda tokia teatrinė kova Yra daug žmonių, kurie netiki tuo, ką mes sakome, netiki tuo, kad egzistuoja korupcija, kad egzistuoja sukčiavimas. Kaip mes galėtumėm padaryti, kad kiekvienais metais nesikartotų scenarijus? Aš suprantu, kad tas darbas yra kompleksinis, sudėtingas, bet ar nereikėtų pagalvoti, kaip galėtumėm pakeisti pastaraisiais metais e, užsigulėjusią padėtį? Frau Vizepräsidentin, mit einer Bitte, Pirmininkė. Aufs Neue stellt, bitte sehr. Thank you. Und die E, grįžta klausimą, pabandykim dar kartą atsakyti jį. Dėl suderinimo su Europa 2020. Naujame programinėme laikotarpyje yra numatytos paskatos, kad būtų su ta programa derinama. Tos paskatos yra susijusios su makroekonominių sąlygų visa kolekcija yra numatytas rezervas e, pagal veiklos rezultatus, kuris tarnauja kaip paskata. Teigiama prasme. Tuo rezervu galima naudotis. Bet šešių procentų išlaikymas, aš manau, yra blogos paskatos pavyzdys. Nepalankaus skatinimo pavyzdys. Dabar pradėję sutelkti dėmesį biudžete į rezultatus, stengiamės rodiklių pagalba įvertinti ilgalaikius Europa 2020 tikslus ir juos suderinti pagal programas, įvertinti pagal programas ir projektus, kurie yra kuriami. Ir tokiu būdu mes siekiame nuseklumo. Klaus, prašėte konkretaus pavyzdžio. Paimkim labai paprastą konkurencingumo veiksnį - įgūdžiai. Pažvelkime, kaip veikia Erasmus Plus programa. Ir pamatysite, kad žmonės nepaprasčiausiai važinėjasi iš vienos valstybės į kitą bet mes tengiamės pasverti, ar ta programa leidžia sukurti daugiau darbo vietų, ar padidinti jaunimo užimtumą leidžia. 43 procentai dabar yra užimtumo lygis pagal Erasmus. Tos skaičiaus neužsirašykit, nes aš tik prisimenu, gal jis nėra visiškai tikslus. Ar tas didesnis užimtumo lygis yra užtikrinamas pridėtinės vertės srityse? Taigi mes pereiname nuo bendro 4 milijonų Erasmus plus studentų skaičiaus prie skaičių skiriamų atskiroms valstybėms narėms ir žiūrime, kaip padaro Erasmus Plus programa įtaką jaunimo užimtumų atskirose valstybėse narėse, ar ji leidžia sukurti kokybiškų darbo vietų, ar leidžia užtikrinti ekonomikos augimą. Ir viskas yra susijęs su tuo, kaip ES lygmens programa nusileidžia iki nacionalinio lygmens. Programa yra įgyvendinama iš ES lygmens, bet ES valstybės narės ją įgyvendina, nes jos gyvena. Galėčiau tokio pobūdžio pavyzdžių nemažai pateikti. Turime bendrai tikslą ir turime jį nuleisti iki valstybių narių lygmens ir paskui vėl integruoti bendrus europinius rezultatus. Aš nesakau, kad mes jau viską padarėm, aš nesakau, kad e, tai puikiai pasiteisina, bet stengiamės suderinti Europą 2020 Junkerio planą ir e, partnerystės susidarimus su pavienėmis valstybėmis. Ir aš galiu pasakyti, kad tam tikras dinamizmas yra pasiektas. Taigi užimtumo lygis yra 23 procentai žemesnis, ką tik gavau patikslintus skaičius. Pasakiau dabar teisingai ir pamečiau mintį. Take uh, ESI, the European Fund. Pereikime prie Europos strateginių investicijų fondo. Jis yra suderintas su Junkerio planu, bet paskui mes jį suderiname su septynių Europos 2020 prioritetinių iniciatyvų planais. Ir tada kiekvieną atskirai įvertiname. Kai programos yra gyvendamos valstybių lygmenių, vėlgi stengiamės tą sąsąją atsekti. Kolegos tokius žemėlapius, e, kuriuose atsispindi Europa 2020, Junkerio prioritetai ir valstybių partnerystės susitarimai rengia jau kurį laiką. Ir taip mes vertiname tą biudžetą pagrįstą rezultatais. Ir pagal tai galvojame, ar reikia keisti rodiklius, koeficientus, ar reikia kažką koreguoti iš esmės ar ne. Jūsų antrasis klausimas dėl darbo grupės. Visą įvykių seką galėčiau įvardinti. Praėjusiu metu balandžio 20 nusinčiau laišką e, kitoms institucijoms, kad būtų sukurta tarp institucinė darbo grupė. Buvo paskirti kandidatai ir kai kurios institucijos tą padarė, kitos ne. Aš pirštais nerodysiu, bet jau praėjo daug laiko. ir jau rugsė, gruodžio 17 dieną mes turėjom apeiti vieną sunkumą. Vėl parašiau laišką visoms institucijoms ir pasiūliau dirbti pragmatiškai, nebelaukti daugiau. Tegu tas reikalas greičiau išsiprendžia ir pradėkim dirbti ekspertų lygmenių. Ką tada mes galim pirmiausia padaryti? Suorganizuoti visą eilę ekspertų posėdžių Mes neatsisakome pasiūlymo sukurti tokią tarp institucijų suderintą darbo grupę, bet tos grupės sukūrimo procesas e, turėtų prasidėti šių metų balandžio 22 dieną, kai yra numatytas pirmasis tokios ekspertų darbo grupės posėdis. Europos komisija tai organizuos E, praktikams, akademikams, neopasaulio atstovams, tarybos, parlamento politikams ir nacionaliniams ekspertams. Tai atitiks e, mūsų bendrai biudžeto kūrimo pagal rezultatus procesą, tai atitiks mūsų tikslus, nes mūsų tikslas yra labai aiškus, mes norime aiškiai apibrėžti, kokie yra veiklos rezultatai ir tą turime padaryti tik kartu. Mes labai atidžiai stebėsime, kokios pažangos šioje srityje pasiekta. Dar vienas labai sudėtingas klausimas. Ką darome, kad nesikartotų ta pati padėtis kiekvienais metais? Daug nesusipratimų dėl to, kas yra ta paklaidos norma, klaidų norma. Mums atrodo, kad sprendimas čia yra labai pragmatiškas. Pirmiausia, Pradėkim naujai kalbėtis apie tai, ko pasiekėme su bendru biudžetu. biudžetu. Kitaip tariant, skirkime daugiau dėmesio 95,6 procentams biudžeto, kuris nenukenčia nuo klaidų ir kuris atneša naudos mūsų žmonėms. Ką konkrečiai jis duoda mūsų žmonėms? Ar pakankamai geri tie rezultatai, ar jie galėtų dar geresni būti? O dėl klaidų stenkimės ir toliau jas, jų skaičių sumažinti. Aš širdingai tikiu mūsų sugebėjimu supaprastinant procedūras pagerinti padėtį, pritaikant prevencinės priemonės sumažinti klaidų skaičių. Ar mes turime pakankamai stiprybės, kad klaidų skaičių ženkliai sumažintume, pamatysime kitais metais. Viskas priklauso nuo visų mūsų. Mes turime ir toliau stengtis patikimai dirbti ir pademonstruoti, kad korekcijos gali atnešti minimalų klaidų skaičių, liekamai skaičių skaičių. Ir mes tikimės, kad jis priartės prie reikšmingumos lenkščio. O kai bus pasiektas reikšmingumo skaičius, e, galėsim pasakyti, kad viskas yra sutvarkyta. Žinoma, aš negaliu pakeisti tų žmonių, kurie nuolat meluoja visuomeniai ir sako, kad tie pinigai yra pavokti. Jie nėra pavokti. Nors gal kažkiek ir būna, gal ten centas koks, bet jeigu ir centas pavoktas, jo neturės, taip neturėtų būti bet dauguma tų problemų yra paprasčiausios biurokratinės klaidos. Aišku, mes ir toliau stengsimės išsiaiškinti, kaip iš tiesų klystama, ieškosime e, aiškesnių pavyzdžių ir bandysime išsiaiškinti, kodėl tiksliai viena ar kita klaida atsirado. Toliau dirbsime su valstybėmis narėmis, kad pagerėtų jų duomenų kontrolės sistemos akivaizdu, kad tą mums reikia ir toliau daryti. Ar aš galiu drąsiai sakyti, kad visą tai bus padaryta iki kitų metų? Paliksiu tą klausimą neatsakytą, manau, kad atsakymą visi žinote. Ačiū. Ja, und wir werden alle dabei sein und es sehen. Nächster auf der Rednerliste ist der Kollege Stas, bitte. Kollege Stas dabar kalbės. Ačiū pirmininkė. Ačiū komisijos nariai pirmiausiai už atliktą darbą jūsų padėjėjų ir visų komisijos pareigūnų dirbančių generalinėme direktorate, kurie rašė atsakymus į raštų gautus klausimus, nes tai yra pats veiksmingiausias būdas ir mes tikrai labai aukštai tai vertiname, nesuprantame, kad taip pat ir jums tai buvo pakankamai nemenkas iššūkis. Tris klausimus noriu užduoti. Sustrimas dėl tabako, sustrimai dėl tabako gaminių, pirmiausiai su Philip Morris kompanija. E, sustrimas baigia galioti šių metų viduryje. Sustikime ankstesnėme su mūsų komitete jūs pažadėjote, kad uh, Toliau vyksta atitinkamas bendradarbiavimo vertinimas ir pateiksta tinkamą ataskaitą vertinimo, tačiau nors terminas baigėsi praėjusiu metu pabaigoje, to įvertinimo mes dar negavome. Paaiškinimas buvo, kad jūs pasitelkite išornės ekspertų pagalbą, tačiau noriu paklausti, kokia dabartinė situacija yra ir kada ketinate pateikti atitinkamą įvertinimo ataskaita ir kita ataskaita bus, bus poveikio įvertinimas bus e, <clears throat> atliktas, tai koks toliau numatytas tvarkaraštis ir kaip jūs ketinate pasirūpinti tuo, kad taip pat ir parlamentas toliau dalyvautų e, diskusijose dėl e, sutarčių, dėl tabako gaminių nes tos diskusijos turi prasidėti pakankamai spėriai, nes e, šiuo metu viduryje turėtų e, vykti kažkas svarbaus. Todėl manau, kad iš tiesų būtina šią temą atvirai diskutuoti. Taip pat noriu išgirsti iš jūsų pasižadėjimą, kad šiuo metu nevyksta jokios formalios darybos tarp komisijos arba Olafo ir e, Philip Morris kompanijos dėl šio susitarimo galiojimo pratesimo. Antras pastebėjimas susijęs su tuo, kad audito rūmai suometinė ataskaitoje jau porą trejata metų pabrėžia, kad valstybės narys žinojo ir galėjo žinoti, kad tam tikrų mokėjimų atlikti ne, nebuvo <clears throat> galima tam tikrose sektoriuose. Tai reiškia, kad valstybės narės išmokė ES paramą tose sritise, kuriuose jos turėjo to nedaryti ir atliko tą sąmoningai. Ar valstybių narių atsakomybė čia kaip nors yra įvertinta, biudžeto kontrolės komiteto nariai, ponas Mülderis, savo laikų liberalų frakcijos atstovas yra pasiūlęs iš finansų ministrų gauti tam tikrą lėšų panaudojimo patvirtinimą kad finansų ministrai valstybių narių, e, kadangi jų tarnybos atliko atitinkamą lėšų panaudojimo įvertinimą, tą patvirtintų savo parašų. Puikiai žinote, kad tik keturios valstybės narės pritarė šiam parlamento pasiūlymui ir e, e, jis taip pat neapriepia visų išlaidų rūšių, taigi reikia iškoti kito metodo. Ir vienas iš tokių metodų galėtų būti pasitelktas, pavyzdžiui, reikalaujant griežčiau gražinti jas biudžeto netinkamai panaudotas lėšas, tačiau skaitydamas atsakymus į klausimus, kurie buvo užduoti raštu, matau, kad šios ir tie susidurime su rimtomis biurokratinėmis problemomis, kadangi procesas užtrunka nuo 5 iki 8 metų, kol netinkamai panaudotos lėšos iš tiesų yra gražinamos ES biudžetą. Taigi šią priemonę metodinę prasme yra sudėtinga panaudoti kaip spaudimo priemonę valstybėms narėms. Aš noriu paklausti, ar būtent šią priemonę ketinate naudoti valstybių narių atžvilgius, siekdami atitinkamos jų atsakomybės ar kitų priemonių ketinate imtis. Paskutinis pastebėjimas, jūs komisijos narė nekartą lankėtės mūsų komitete ir kalbėjote apie ilgus metus jau trunkantį konfliktą tarp Olafo vadovybės ir priežiūros komiteto. Žinome, kad e, vienas iš priežiūros komiteto keliamų klausimų yra susijęs su priežiūros komiteto veiklos e, nepriklausomumu, suteikiant e, komiteto nariams daugiau galimybių ir įgaliojimų kontroliuoti, kaip OLF vienas direktorius panaudoja biudžeto lėšus, jeigu teisingai supratau, per tą laiką buvo rastas šios problemos priimimo būdas užtikrinant priežiūros komiteto finansinę nepriklausomybę, tačiau taip pat manau, kad reikėtų garantuoti ir priežiūros komiteto narių atskirų nepriklausomybę ir ar jūs ketinate tokiu būdu inicijuoti Olafo reglamento pakeitimus tam, kad pirmininkaujant Niderlandams ir prisidedant parlamentui Olafo reglamentas būtų pakeistas tokiu būdu, kad Olafo priežiūro komiteto nariai galėtų perkelti būti į kažkokią kitą vietą visoje komisijos e, struktūroje administracinėje, tam, kad taptų labiau nepriklausomi nuo generalinio direktoriaus ir turėtų galimybę e, kažkaip e, kitaip, kitais būdais kilti savo profesinės karjeros laiptais tam, kad visą laiką nereiktų jiems dirbti priežiūros komitete, taigi tam reikia pakeisti atitinkamas e, OLAF reglamento nuostatas ir apie tai norėčiau išgirsti jūsų komentarą. Komisijos visi pirmininkį žodis. Dėkui. Ir atsiprašau, kad e, pavėlavome. Čia kalbu apie pirmą klausimą. E, atsiprašome, kad vėluojame su įvertinimu. E, galvojame pabaigti iki metų pabaigos, e, bet e, dėl dviejų priežasčių vėluojame. Viena tai santykiai su valstybėmis narėmis, čia mes su jomis esame partneriai ir per pastaruosius šešis mėnesius gavome tam tikrų atsakymų, keitimės informaciją su valstybėmis narėmis, bet ir kas yra svarbiau, mes norėjom pažvelgti į biudžeto E, apsaugojimo aspektą ir į sveikatos aspektą. Dabar tie pokalbiai pasistumėjo ir mes vertinimą ketiname pabaigti labai greitai. Ir aišku, kai tik tai jį užbaigsime, pateiksime ir parlamentui. Stengiamės e, sveikatos apsaugos kolegoms ir Olafui padėti e, pateikti vertinimą, e, kuriam visi galėtume pritarti. Kalbant apie jūsų antrąjį klausimą, ne, e, dėrybų, kaip praeitą kartą minėjau, nėra. Dėl laiko terminų, tai atsiprašau, nepavyko, bet aš esu tikra, kad e, verčiau e, bendrai e, pateikti vertinimą, o ne vien tik tai pateikti vertinimą, kuris susitelktų į biudžetą, bet ne į viešosios sveikatos aspektą. Toliau. Uh, kai tik tai turėsime tą įvertinimą, pateiksime jį aišku iš karto parlamentui. Dėl e, jūsų trečiojo klausimo. Valstybės nariai žinojo, bet nedarė nieko. Ką turėsime nuveikti, kad atgrasytume nuo tokio elgesio? Yra keletas labai svarbių žingsnių. Vienas tai e, stabdymas ir nutraukimas, jeigu matome, kad reikia, tai stabdome veiklą ir nustojame mokėti. Ir reikia pasakyti, kad e, tokie veiksmai iš tikrųjų duoda efektą, e, tie finansiniai pataisimai e, dabar jau pervedami į prevencinių veiksmų kategoriją. Dar daug ką reikia nuveikti, tai užtruks laiko ir tik tai tada galėsime įvertinti konkrečią klaidą ir kiek reikėtų e, susigražinti lėšų, e, tam prireiks laiko, kol kas mes fiksuotus finansinius pataisimus praktikuojame E, taigi turime tokio fiksuotos apimties e, finansinį pataisimą, kurį galima atlikti labai greitai ir tada įtikinimo galios yra didesnis. Dėl klausimo apie Olafą ir priežiūros e, komitetą aš minėjau pradžioje, tai šiek tiek, bet leiskit vėl prie tos temos sugrįžti. E, parlamentas e, ragina komisiją įsitraukti į e, Olafo ir priežiūros komiteto santykius. Jūs žinote, kad aš taip esu padariusi, surengėme daug susitikimų, įvardyjome labai konkrečias problemas kurios e, galėtų, e, galėtų, taip sakant, užgneušti tą jausmą dėl galimo įsikišimo. Jau nuo sausio pradžios mes priežiūros komiteto biudžetą perkeliame iš Olafo į komisiją ir e, toliau diskutuojame su pirmininkaujančiais Niderlandais dėl komisijos pasiūlymo 883 reglamentą pradėti taikyti ribotai. Pirmkiaujantį Olandiją pritarė greitiems ir ribotiems veiksmams, kad neatvertume kažkokių didelių dalykų, kurių paskui nesugebėsime uždaryti. Ir kiek aš suprantu, iš priežiūros komiteto ir iš Olafo pusės e, tai galėtų leisti išspręsti problemą, kuri e, pastaraisiais metais meta nemenka šešėlį. Dabar e, ponia Ajala Zender, kita norinti paklausti. Dėkuoju, ponė pirmininkė, noriu padėkoti vicepirmininkiai už e, informaciją, kurią ji pateikė raštu dėkuoju ir jos tarnyboms už puikiai atliktą darbą. Pratęsiu pono Von mintį apie rodiklius. Aš nuoširdžiai tikiu ir noriu tai pabrėžti, kad tikrai turime čia judėti į priekį ir mes esame pasiruošę jums visokiojopai padėti. Bet reikia tam tikro formato, kuris remtasi bendru sutarimu, nes jeigu nerasime sutarimo dėl tokių bendrų rodiklių, tai regis e, auditorumai tada panorės dalyvauti darbo grupėje. Mums reikia sutarimo dėl rodiklių, kurie būtų naudojami formuojant politiką, bet bijau, kad e, atsiras tada kažkokios e, studijos dėl tų rodiklių ir atsiras tam tikros sumaišties ir todėl norėčiau būti tikra, kad jūsų tikslas yra kuo greičiau pasiekti sutarimo šiuo klausimu. O tai reiškia, kad turės būti tarp institucinis sustarimas anksčiau ar vėliau. Toliau neturi būti prieštaros tarp rodiklių, kurie e, leidžia vertinti, kaip mes įgyvendiname strategiją 2020 ir kaip mes įgyvendiname tuos įgaliojimus, kurie numatyti sutartyje. Taigi neturime leisti, kad tam tikri rodikliai e, įsiverštų į sutarties įgaliojimo sritį. Toliau komisija Dažnai mums sako, kad biudžete nėra pakankamai pinigų ir todėl kai kurie e, e, finansiniai instrumentai negalės būti panaudoti. Kaip galima priversti EIB e, nusekliau laikytis anglaudos įpareigojimų, prisidėti prie krizių sprendimų ir taip toliau, kaip mes galime tuos dalykus atidžiau stebėti. Toliau, e, centralizuotas valdymas ir pasidalėjamasis valdymas. Daug apie tai esame kalbėję, klausiausi apie, mm, ką jūs apie tai kalbėjote, bandomieji e, projektai, panaudojant Žemės ūkio fondą, e, E, tiesioginiai mokėjimai e, kaimo plėtros srityje. Atrodo, kad tai yra dar vienas rytis, kur e, klaidų norma labai išaugo, sakysime, penktas skyrius ir mokslo tyrimai. Jūs sakote, kad geresnis reglamentavimas, supaprastinimas tą klaidų lygį sumažint. Bet Ar jūs norite pasakyti, kad mokslo e, tyrimo e, darbuotojai menkiau išsilavinę negu kad e, ūkininkai ar kaimo plėtros specialistai. Jau du metus prašau, kad galima būtų atskiroms valstybėms narėms paskaičiuoti E, klaidų normą atskiruose srityse. O, e, kol kas matome, kad e, apie 25 procentai visų klaidų tinkamai nėra paaiškinta. Jeigu čia nieko nepataisysime, tai tada vis tiek išliks truputį negeras kvapelis. A, dabar norėčiau paklausti, kada gausime jūsų vertinimą dėl tabako sustarimo, a, tai susijęs su pereitum ar šių metų birželio mėnesio terminu, taip pat e, yra problemų dėl e, darbuotojų, kurie e, yra išdirbę tam tikrą skaičių dienų, bet negavę už tai atlygio. Jie, jiems turi būti kažkaip atlyginta. Ir iš tikrųjų negalima tokių žmonių paprasčiausiai vadinti tinginiaujančiais eurokratais. Vicepirmininkė, dėkoju mm, už tai, kad paminėjote rodiklių temą. Labai svarbu prisiminti, kad e, rodikliai egzistuoja, mes juos turime e, naujojoje daugiametėje finansų programoje daug padaryta apibrėžiant tikslus ir rodiklius, kuriais galima būtų įvertinti pažangą. Ir dabar negalime sakyti, užmirškime tuos rodiklius, kadangi mes juos keisime kažkokiais naujais. Ne, mes turime toliau dirbti, bandyti įvardinti, kur galima būtų galbūt sisteminti egzistuojančius rodiklius ar geriau juos susijęti ir mokykimės darbo eigoje. Atsižvelkime į e, išmoktas pamokas. Tai ilgalaikis procesas, dėkoju, kad ponas Kardifas pradžioje tai paminėjo. paminėjo. E, turime e, užsibriežti aukštus tikslus, bet veikti e, realistiškai ir visi suvokti, kad tai nėra toks jau labai elementarus dalykas. Taip svarbu turėti tokius rodiklius, kurie e, galėtų e, nušviesti kelią tolesniam tobulėjimui. E, ir vis tik starto pozicija tokia, kad mūsų programuose mes rodiklius jau dabar turime dėl Europos investicijų banko, tai Europinė institucija priklaupo, priklausanti Europos žmonėms, Europos piliečiams, dirba jų labui. E, mes, e, aišku, turime gerbti banko nepriklausomybę, bet yra ir sričių, kur yra sąsajų tarp to, ką daro jie ir ką daro komisija. Ypač atsižvelgiant į tai, kad EIB e veiklai komisija skiria finansavimą. Man atrodo, mums kaip institucijoms turi būti svarbu gerbti vieną kitos įgaliojimus ir taip pat dirbti drauge. Ir uh, per Ekofino tarybą man tenka sėdėti greta pono Hoyer ir žinau, kad jis e, e, ragina EIB būti e, atvirų, skaidrių ir įtraukiu. Tiesą sakant, E, visų institucijų prievalę dirbti ES piliečių labai. Dėl finansinių priemonių jie turi daugiau patirties šitoje srityje, bet mes komisijoje taip pat e, tokią patirtį kaupiame. Kolegos taip pat analizuoja tai, kaip įgyvendinama tokia programa, pavyzdžiui, kaip, kaip COSMI, ir ta patirtis, aišku, kaupsis ir toliau. Tad e, mes ne vien tik tai pasitikime kažkuo kitu, kadangi e, esame atsakingi už Europos biudžetą. E, Nadė Kalvino yra ne vien tik tai mūsų biudžeto direktorato generalinė direktorė, bet taip pat ir tas asmuo, kuris ieško, kaip visoje komisijoje mes galime patobulinti finansų valdymą. Apie 5000 žmonių dirba finansų valdymo srityje pas mus ir galvojame, kaip mes galime sukaupti tokius gebėjimus ir pajėgumus, kad galėtume leisti tai e, darbuotojų kategorijai toliau aukti dėl e, mokslo tyrimų fondo ir informacijos iš kitų valstybių. Iš atskirų valstybių narių aš nemanau, kad mokslo e, tyrėjai nėra menkiau gabus ar turi menkesnių gebėjimų. Kiek, kiekvienoje bendruomenėje siekiama, kad ji e, būtų gerbiama ir kad nebūtų pernelyg daug apkrauta. E, kad e, jų laikas ir pajėgumai ir įgūdžiai galėtų būti panaudoti kuo veiksmingiau. Ir kai kalbame apie supaprastinimą, tai nereiškia imkim ir atsisakykim kontrolės. Tai reiškia, kad kontrolė turi būti veiksmingesnė, kuri galėtų veiksmingiau e, aptikti neteisėtą veiklą. Tad čia reikia ieškoti pusiausviros tarp e, supaprastinimo, taisyklių supaprastinimo ir jų sugriežtinimo kad supaprastinant jos taptų griežtesnės. Tai nelengvas uždavinys, bet jo turime siekti. Taigi aiškiai ir paprasčiau e, numatant e, taisyklių įgyvenimą, tos taisyklės turi vis tiek išlikti taisyklėmis ir tapti dar griežtesnėmis. Na ir 110 e, tūkstančių papildomų dienų išdirbtų mūsų darbuotojų. Aš noriu padėkoti jiems. E, už tai turime juos paremti, gerbti jų pasišventimą, jų darbo kokybę tose tarnybose, kuriuose jie dirba. Tai nuostabus žmonės Jie e, išmoningi, kompetentingi, energingi. Ir taip e, jie yra verčiami dirbti dar sunkiau, daugiau, mes turime atlikti daugiau ir, ir e, kokybiškesnio darbo su mažesniais ištekliais. Taigi turime gerinti jų uh, darbo sąlygas, jų karjeros galimybės, jų paslaugų pripažinimą turime tobulinti ir pasakyti jiems ačiū. Deja, labai sunkioje aplinkoje Europoje dažnai žmonės jaučiasi, kad e, jie yra negerbiami, jie pravardžiuojami, e, jų gyvenimas pasunkėjo. Na, taip pat turime pasakyti, kad mūsų sąlygos, darbo sąlygos yra geros, esame gerai e, atlyginami, e, dirbti e, aukštos kompetencijos aplinkoje yra privilegija, bet savaime suprantama, reikia siekti ir kad tokia tarnyba būtų pripažįstama. Ačiū, tačiau valstybėje narėje, iš kurios aš esu kilusi, e, už e, didesnę darbo naštą yra mokamas didesnis atlyginimas ir taip yra pripažįstami papildomi nuopelnai. Ir dabar kolega Valė. Ačiū. Pabandysiu kalbėti labai trumpai. Visų pirma, dėkoju komisijos nariai ir jos darbuotojams už visus atsakymus. Klausimų buvo pateikta labai daug. Aš norėčiau pateikti klausimą dėl pateiktosios lentelės, kurioje matome, kokie darbuotojai kur Europos institucijose dirba. Iš šios lentelės matome, kad e, turime atvirkščiosios piramidės struktūrą Yra labai daug e, vadovų e, ir mažiau padėjėjų. Ir yra labai daug aukšto rango gerai apmokamų pareigūnų e, gerokai daugiau negu kad, pavyzdžiui, privačiajame sektoriuje. Tokia padėtis išlieka kurį laiką. Norėčiau sužinoti, kokiu priemonių imtasi, kad padėtis pagerėtų. Dar du klausimai. Dėl darbo pobūdžio. Buvo pateikta daug klausimų apie e, didžiuosius projektus, kuriuose tiesiogiai dalyvauja Europos komisija. Kalbėta apie maždaug 40 milijardų eurų. Turėtas buvo galvoje geležinkelio projektas tarp Lyono ir Turino, apimančio ir Italiją, ir Prancūziją. Taigi, kai galvom apie tokį didelį projektą, suprantame, kad buvo atlikta studijų, vykdyta preliminarių inspekcijų, paskirti finansai dar nuo 2008 metų, taigi einant metams, Europos komisija apie 30 procentų pradinių 2 milijardų moka. Tai yra e, pagrindas e, tyriamajam darbui, studijoms. 2015 m. gruodžio 31 d. buvo paskirta dar lėšų. Na ir dabar, kai žinome, kad labai daug abejonių kelia šio projekto ekonominė ir ekologinė nauda. Pirmiausia, ekonominė nauda. Gal galėtumėt paaiškinti, kaip pagrysti darbus. Žinome, kad viskas vėluoja. Nėra nepriklausomų patarėjų nėra e, jokių konsultantų iš išorės, tik valstybės narės ir komisija pateikia ataskaitas. Kalbame apie 40 milijardų projektą. Jeigu nėra ekonominio pagrindo, tai kam naudinga tuos pinigus leisti, išskyrus e, nacionalinius lobistus? E, aš norėjau paklausti šiek tiek informacijos ir apie pabėgėlių fondus. Aš žinau, kad valstybės narės juos valdo, ir nusprendžia detaliai neatsiskaityti pietų fondų panaudojimą. Aš raštu klausimą apie tai neseniai jums pateikiau ir gavau atsakymą, kad Europos komisija delegavo e, migrantų kontrolę valstybėms narėms. Aš manau, kad tai yra toksai e, e, atsakomybės atsikratimas. Jeigu Europos komisija moka daug pinigų, daug pinigų moka ir Turkijai, E, kurioje e, valstybės e, vidaus tikrinimo sistema yra žymiai silpnesnė. Kaip mes galime toliau mokėti pinigus pabėgėliams ir negauti jokių rezultatų? Aš nežinau, kaip jūs galite informacijos dabar apie tai surinkti. Galbūt kokia privati patikrinimo tarnyba galėtų būti pasamdyta. Kaip surinkti detalios informacijos, nes problemų yra, žmonės nori žinoti, kaip jų pinigai yra leidžiami tokiam svarbiam klausimui kaip imigracijai arba kitiems stambiems projektams. Komisijos vicepirmininkė. <coughs> Dėl žmogiškų resursų. Mes tengiamės įgyvendinti 2004 metų reformą Taip pat turime 2014 metų reformą. Ketvirtų metų reforma yra svarbesnė. Pagal ją Europos komisijos ir kitų institucijų personalo e, kategorijos buvo tarsi sumažintos, įdarbinama žmonių su mažesnėmis kategorijomis, daugiau pradedant AD5 bet e, bėgant laikui e, buvo surinkta ta bazė, bet tie žmonės bėgant laikui e, padidėjo, pakilo savo karjeroje. Vyko įvairiausių reformų, bet mes turėjome vis daugiau žmonių, kurių stažas buvo geresnis. Bet jeigu palygintumėt Europos komisiją su kitomis institucijomis pagal uh, vadovų ir padėjėjų skaičių, tai pamatytumėt, kad e, jokių įprastinių normų neviršijame. Į visose valstybinėse įstaigose maždaug taip pat tas skaičiai pasiskirsto. Negalim gal su privačia, e, privačiu sektorium lygintis, nes nešame privataus sektoriaus įmonė. Bet jeigu pasilygintumėm su valstybėmis narėmis, tai pamatytumėm proporcijas labai panašias. Dar, kaip jau jūs matėte iš atsakymų, labai skirtingai, tos proporcijos e, e, atrodo skirtingose generaliniuose direktoratuose ir tarnybose. Priklausomai nuo tarnybos pobūdžio gali būti žymiai daugiau vadovų arba žymiai mažiau. Arba asistentų vienam vadovui gali tekti žymiai daugiau arba žymiai mažiau. Aš pati esu atsakinga už visą eilę tarnybų ir galiu pasakyti, kad reikia vieno lygmens valdymo E, žmogiškėtėms e, resursams ir biudžetui, bet visai kitokio valdymo ligmens reikia, pavyzdžiui, vertėjams raštu ir raštu dėl darbo pobūdžio skirtumo. Darbo grupių specializacija neretai yra skirtinga, e, o vertime raštu ir žodžiu darbo pobūdis yra maždaug panašus, todėl direktorių ir vadovų skaičius nereikia tiek daug kaip kito pobūdžio veikloje. E, veiksmingumo, rezultatyvumo vertinimą dabar atliekame, atliek, vykdome tam tikras sinergijas, stengdamėsi pagerinti mūsų struktūras ir sistemas, e, horizontaliai bandome pasverti tarnybas, kurios yra visuotinės, pavyzdžiui, e, žmogiškieji resursai, komunikacijos, informacijos technologijos ir vertikaliai įvertiname kai kurias tarnybas, generalinius direktorus ir manome, kad ten e, pagerinti padėtį dar yra įmanoma. Suprantame, kad reikia nuolat, nuolat gerinti mūsų organizacinę struktūrą. Dėl Jono Turino traukinio linijos. Galėčiau papildyti šiek tiek tai, ką jums jau atsakėme raštu. Aš pridursiu iš savo atsakomybės srities, iš OLAF. OLAF atliko šio, pori, šio projekto tyrimą, tai yra greitasis traukinys tarp Liono ir Turino, įvertino galimus e, nukreipimus, klaidas šiame projekte. Šis projektas yra finansuojamas iš TNT ir 2015 m. gruodžio mėnesį Olafas baigė savo rekomendacijų rengimą, nes neižvelgė jokių sukčiavimo ar e, klaidų uh, E, šešėlio. Ta informacija galite dar kartą peržiūrėti. Aš iš savo siauros ryties tiek galiu pasakyti. Jūs pateikėt platesnio pabudžio klausimą apie to projekto finansinę ir e, ekologinę naudą. Atsakymuose raštu e, jau pateikėme informacijos apie tai. Dabar siūlyčiau tik tai paprašyti mano kolegų dar E, detaliau atsakyti šį klausimą, nes šiuo metu aš turiu tiek pat informacijos, kiek ir jūs. Viską, ką aš žinau, yra surašy, surašėme atsakymuose raštu, bet jūs galite prie šios temos grįžti ir gausite papildomą paaiškinimų šiuo klausimu. Pabėgėlių klausimas. Viskas, kas yra finansuojama ES viduje, yra kontroliuojama pagal sistemas sukurtas atskiroms valstybėms ir Europos komisijai. Taip pat, aišku, auditą atlieka ir audito rūmai. Ta pati galime pasakyti ir apie finansus skiriamus trečiosiams šalims. Papildomai trečiosiuose šalise dar matome tai, kad jos turi nurodyti konkrečius projektus. Pavyzdžiui, Turkijos atveju kai tik e, viena ar kita e, prieglopščio ar migrantų e, stovykla pradeda veikti, jie turi atsiskaityti. O kalbant apie Europos komisiją, galime pasakyti, kad mes nurodome tikslius projektus ir programas, pagal kurias vertiname, kur pinigai nueina. Kuo didesnė e, nukreipimų rizika, tuo daugiau personalo skiriame. Humanitarnės pagalbos atveju e, Suprantame, kad lėšos yra skiriamos labai skubiai, sudėtingomis aplinkybėmis. Ir jau prieš daug metų yra priimtas sprendimas sukurti tarnybas vietose, kuriuose dirbtų Europos komisijos personalas. Apie 40 vietų tokios tarnybos yra sukurtos. Jos kontroliuoja, kaip Europos mokesčių mokėtojų pinigai yra panaudojami praktiškai vietoje ir žiūri, kas vyksta su mūsų pinigais. Aš tokiuose zonose esu buvusi ir galiu pasakyti, kad tos tarnybos yra labai vertingos Europai, Europos komisijai ir ne tik jai. Labai dažnai valstybės narės neturi savo personalo tokiam tikslui, todėl pasikliauna Europos komisijos darbuotojais. Galiu pasakyti, kad niekada aklai nepasikliaujame informaciją, visuomet ją tikriname. Nächster auf der Rednerliste ist der Kollege Alijo, bitte. Dabar kolega Alijo kalbės. Ačiū. Mėly kolegos, komisijos vicepirmininkė, ačiū už atliktą darbą. Turiu kelis klausimus. Vertinant tai, kas jau buvo pasakyta apie ES e, išlaidas kaip politinį aspektą, kuris dabar yra vertinamas, ryštus ir vertinamas pagal tai, e, kaip yra pasiekti politiniai tikslai, kokie yra rezultatai. Tačiau šis planas yra kitoks. Dabar bus vertinamas išlaidų teisėtumas pasitelkiant tam tikrą pavyzdį, noriu pasakyti, pacituoti vieną neuroskeptišką prancūzijos laikraštį, kuris šiandien rašo, kad pažemės ūkio srityje Braudytų rūmai yra nustatę, kad Bruselis netinkamai panaudoja 4,4 procentus lėšų ir tai yra vertinama kaip milijardinės lėšų švaistimas. Jūs apibendrinote atitinkamai biudžeto rūmų išvadas ir ar noriu paklausti, ar mes neturėtume iš naujo e, apibrėžti, kas yra tos klaidos, kas sudaro tą bendrą klaidų lygį e, ir e, galbūt reikia paprasčiausiai pasakyti, kad viešųjų pirkimų procedūrų pažeidimo metu užfiksuomos klaidos nėra arba neturi būti vertinamos kaip, kaip klaidos, o turi būti vertinamos e, kaip korupcija. Ir būtent jeigu būtų iš naujo peržiūrėtas klaidų apibrėžimas, mes galėtume prieiti išvados, kad klaidų skaičius yra žymiai mažesnis, tačiau korupcijos lygis yra žymiai didesnis panaudojant ES lėšas. Ir jeigu leisite dar e, pabrėšiu ir tai, ką kalbėjo auditorumo atstovai apie mūsų požiūrį, kuris jeigu būtų lankstesnis, mes galėtume išspręsti nemažai problemų. Tačiau aš noriu paskelbti savo asmeninę nuomonę, kad ES praktiškai yra pasitelkusi Gosplano strategijas, rengdama ES biudžetą ir aš čia pabrėžiu, kad sakau asmeninę nuomonę ir viena organizacija yra paskelbusi tinkamą ataskaitą apie ankstesnę Baroso vadovavimo komisiją. Ten sakoma, kad trečdalis komisijos narių dirba tarptautiniams koncernams užsienio. Ir, ir tarp jų yra aplinkos komisaras, kuris po to įsidarbino žemės ūkio e, trašų koncerne tarptautinėme, kas yra neleidžiama o kitas, kuris mm, de, dėrėjosi dėl transatlantinės laisvos prekybos susitarimo, dalyvauja įvairių finansinių e, kompanijų veikloje, jos konsultuodamas ir gali tikėtis asmeninės naudos iš transatlantinės laisvos prekybos sutarties. Noriu paklausti, kokiu veiksmu ketinate imtis, kad komisijos nariai, užimantis labai svarbios pareigas šiandien, ES rytoj nesusidurtų su interesų konfliktu. Dirbdami atitinkamose privačiose verslo struktūrose ir e, kaip užkirsti e, kelią tam, kad e, tam tikri Europos komisijos nariai rytoj neatsidurtų atitinkamos įmonėse, kurioms e, galima būtų, kurios e, turėtų naudos iš tų klaidų, kurios šiandien yra padarytos, primant atitinkamus įstatymus. Kalbant apie klaidų lygį, mes turime atskirti paprastas klaidas nuo sukčiavimo ir korupcijos ir mes esame jas atskyrę, nes įrodytas sukčiavimo lygis yra daug mažesnis nei klaidų lygis. Žinoma, tai, kas yra įrodyta, nereiškia, kad viskas yra įrodyta, tačiau įrodytas e, sukčiavimo lygis siekia 0,2 procentus, o bendras klaidų lygis yra 4,4 procentų. Tai yra tai, e, ką mes esame pagavę tarptų sukčiautojų, tačiau, žinoma, jų galėtų būti ir daugiau. Jūs tačiau esate teisus, piliečiams yra sunku šios du dalykus vieną nuo kito atskirti ir būtent man kyla klausimas, kaip mes turėtume tinkamiau skleisti informaciją, kaip turėtų veikti tinkamiau mūsų viešiai ryšiai kurie stumtų mūsų laivą į priekį didesnių greičių. Kalbant apie jūsų specifinį klausimą susijusi su veiklos pasibaigus komisijai kadencijai, komisijos kadencijai skaidrumu. Dabar pasibaigus komisijoje kadencijai per 18 mėnesių nei vienas buvęs komisijos narys negali imtis jokios profesinės veiklos, negaudamas uh, arba jeigu jam neuždegama vadinamoji žalioji šviesa etikos ad hoc komiteto. O tas ad hoc etikos komitetas, jį sudaro trys nepriklausomi labai gerbiami asmenys. Ir būtent šis komitetas turi pritarti arba nepritarti atitinkamam prašymui. Pasibaigus 18 mėnesių pereinajam laikotarpiu komisijos narių buvusių veikla nėra vertinama to minėto komiteto, tačiau per 18 mėnesių iš tiesų tas vertinimas yra labai rimtas ir aš noriu pacituoti mūsų žmogiškų išteklių skyriaus vadovą. Tai buvo ne vienas atvejis, kuomet buvo komisijos nariai, norėjo įsidarbinti per tą 18 mėnesių laikotarpį ir iš tiesų leidimo negavo ir tas leidimas tikrai automatiškai nėra išduodamas. Taip pat privalome užtikrinti skaidrumą šioje srityje ir yra internetinė e, svetainė, kurios adresas EC www.europa.eu Transparency pasvyrės brūkšnys e, Foreign Commissioners. Ir ten galima viešai pasiskaityti, susipažinti su visą turimą informaciją apie buvusių komisijos narių veiklą. Yra pasiūlymų, kaip tą sistemą sugriežtinti ir žinoma, mes atsižvelgsime į gaunamus signalus ir informaciją, nes norime įvertinti, kaip ta sistema veikia, kadangi ją tik tai patvirtiname. Taigi e, po 18 mėnesių šios sistemos taikymo mes įvertinsime padėtį ir po to žiūrėsime, ką daryti toliau. Kolegė Ajala Sender norėjo užduoti dar papildomą klausimą, kadangi nesulaukė atsakymą vieną savo klausimo dalį ir aš po to dar pati noriu užduoti klausimą. Ačiū, norėjau tik priminti, sako Jela Sender, Nors ir buvo minėti sustarimai dėl tabako gaminių, man būtų įdomu sužinoti, kada bus pateiktas tabako susitarimų įvertinimas. Atsakymas, atsiprašau, aš atsakiau, kai buvo užduotas šis klausimas, tai bus padaryta greitų laikų. Kai sakau greitų laikų, tai aš turiu minėję savaitės, o ne mėnesius, tačiau aš negaliu jums dabar pasakyti tikslios datos, nes norėčiau būti tikra, kad tas vertinimas bus atliktas kokybiškai, tačiau tikrai tai bus padaryta per kelias ateinančias savaitės. Ačiū. Aš taip pat noriu užduoti klausimą ir e, užsirašiau kalbėtojų sąrašą. Aš norėjau padėkoti tikrai ne ironiškai už tai, kad jūs mūsų dar e, iki šiol nekarto ne, mums dar nekarto nesumelavote. Ir tai tikrai aš laikau pažangą, nes užduodame jums labai nemalonius klausimus ir nepaisant to mes gauname išsamius ir faktais grindžiamus įstatymus. Iš tai tikrai esu labai dėkinga. Aš taip pat uždėjau klausimą raštu apie tai, kiek kainavo viena Olafo suorganizuota tarptautinė konferencija, kuri buvo surinkta Rival mieste. Jūsų pirmtakas sakė, kad 30 tūkstančių buvo išleista šioje konferencijoje, o jūs man po šešių savaičių po to pati, patiksnat informaciją ir tos išlaidos siekia 180 tūkstančių eurų. Noriu padėkoti Jums už šią informaciją. Taip pat manau, kad galbūt dar mes tenksimės patikslinti kai kurios atsakymus, e, pateikdami papildomai kelis klausimus raštu, tačiau tikrai nebus tiek daug kaip anksčiau. Noriu du aspektus baigdama paminėti. Manau, kad man buvo labai įdomu, buvo labai įdomi ta informacija, kuri yra skelbiama apie Europos investicijų banką ir Siriją, nes tie 2,2 milijonai eurų, kurios ES skiria Europos investiciniam bankui, kuris savo ruoštų investuoja tam tikrus projektus Sirijoje. Būtų neblogai, jeigu gautume raštu atsakymus į šios klausimus. Na, o aš tačiau norėjau pakalbėti apie žmogiškusius išteklius. Tai yra 38 klausimas ir atsakymas kuris e, mums šiek tiek nustebino, ypač dėl susirgymų skaičiaus darbo metu. E, praktiškai komisija dirbančių pareigūnų e, lygadienių skaičius lygus statybos sektorė dirbančių asmenų ir, ir ta tendencija yra didėjanti ir kuomet <clears throat> pažiūrime, įvertiname, kokia darbuotojų dalis susirga, tai yra nuo 60 iki 65 procentų, tai yra labai didelė dalis ir jie serga per metus maždaug keturias savaitės. Aš manau, kad tokia trukmė tikrai yra neįtikėtina. Noriu paklausti, kokias išvadas jūs darote vertindami šį reiškinį, nes manau, kad turite įvertinti, tai yra pirmoji mano klausimo dalis. Antroji mano klausimo dalis yra susijusi su klausimu e, apie priekabiavimą ir jūsų pateikimu atsakymu, kad ketinate įvertinti padėtį. Noriu paklausti, kada jūs tą įvertinimą atliksite ir kokios naujos procedūros yra rengiamas bei planuojamas, nes jau dabar mes gauname informaciją apie tai, kad iškėlus bylas dėl priekabiavimo darbo vietoje. Vienos bylos nagrinėjimas kainuoja labai brangiai apie 50 tūkstančių eurų, kitas klausimas yra susijęs su e, kabineto narių buvusių prieimimu be jokio konkurso į naujas pareigas komisijoje. Taigi e, e, tikrai nesijaudinkite, galėsite į šį klausimą atsakyti vėliau raštu. Mes jį tikrai užduosime. Aš iš tiesų noriu padėkoti už jūsų išsamius atsakymus nes puikiai žinome, kad anksčiau ne visuomet susidurdome, susidurdavome e, su tokia praktika, nes komisijos e, tarnybos dažnai ir anksčiau parengdavo išsamus atsakymus, kurie po to būdavo kitur šiek tiek pakoreguojami, tačiau e, darbo Briuselio privalumas yra tas, kad vis tiek anksčiau ar vėliau yra gaunama visa informacija. Kalbant apie uh, <clears throat> atitinkamą e, prane, pranešimą ataskaitą dėl teisinio pagrindo pratesimo. Tai yra 23 klausimas C dalis. Mes norėtume, kad auditorumai įvertintų komisijos pateiktą atsakymą šį klausimą ir mums perduotų savo vertinimą. Dabar žodis komisijos nariui. Dėkoju, gerbiama pirmininkė. E, esu tikrai dėkinga už tą pripažinimą, kurį išgirdome iš jūsų, kad mes e, gerai dirbame ir e, kad tiek galėdami tikslesnius atsakymus jums pateikėme dėl Sirijos, dabar negalėčiau jums atsakyti, sugrįšime su informacija vėliau. Dėl klausimo apie tai, kodėl tiek daug e, lygadienių yra tarp darbuotojų. Bandome tai išsiaiškinti. E, matome, kad tai atsispindi ir e, mūsų personalo apklausose, dėl ko žmonės daugiausiai išreiškia nerimo. Egzistuoja daugiau streso, kai komisija mažėja bet taip pat e, yra streso dėl to, kad Europoje apskritai e, aplinka sudėtingėja. E, atsakant jūsų klausimą, ką ketiname daryti, šiais metais pradėjome naują programą Fit at Work. Ten yra numatomos keturių tipų priemonės. Visų pirma, psichologinė pagalba, E, medicinė pagalba, dėl persitempimo, toliau daugiau paramos e, sveikai gyvensenai. Įvairiuose komisijos pastatuose atsiranda sporto salėms skirtos patalpos, e, geriau bendradarbiavime su sporto klubais, kad personalas galėtų geriau pasinaudoti jų paslaugomis. Mes trijose kavinėse e, pietų meniu numatėme sveikos mytybos galimybę, bet taip pat ir ketvirt kita veiklos rytis e, vis daugiau žmonių suteikime galimybėms dirbti lankstų laiką, patiems apibrėžti savo laiko valandas, tai ypatingai svarbu motinams ir tėvams, auginantiems mažus vaikus. Norime taip pat ir geriau e, suprasti, e, dėl ko didėja tų lygadienių skaičius ypač kai kalbam apie, apie e, ligas, e, susirgymus, kurie trunka ilgesnį laiką, iki metų. Aišku, e, daugiau dėmesio reikia skirti ir kovojant su piknaudžiavimu E, susirgymais daugiau dėmesio reikia skirti vadovams, kad jie geriau suprastų, kas vyksta e, jų kolektyvuose, ar tai būtų susiję su persitempimo rizika. Aš dėl to labai jaudinuosi, bet taip pat ir, kad e, darbo krūvis būtų vienodžiau paskirstytas E, vidutinės e, grandies e, vadybos reforma čia yra svarbi, mes turime padėti tiems vadybininkams geriau dirbti su savo žmonėmis, taigi darbo krūvis turi būti lygiau paskirstytas, darbščių žmonės nebūtinai reguliariai turi dirbti viršvalandžius. Ir būtent todėl įvertinant vadybininkų e, darbo kokybę, mes daugiau dėmesio skirsime tam, kaip jie padeda savo pavaldiniams e, siekti iškeltų tikslų, o ne vien kaip jie siekia skyriaus tikslų. E, dėl Sirijos aš taip pat atsak, pasakiau, kad pateiksime informaciją truputį vėliau dėl priekabiavimo. Šiuo metu e, daugiau telkėmės į e, tokias paramos gairės. Šiuo metu negalvojame apie politikos peržiūrą, išskyrus gal tai, kad e, mes bandome įgyvendinti įvairovės strategiją, skiriant daugiau dėmesio skirtumams įvairoviai tarp žmonių, e, kad galima būtų atviriau pažvelgti į tai, kas gali sukelti sunkumų darbo vietoje tame tarpe ir prisidėti prie priekabiavimo. Apie tai galvojame, bet šiuo metu mes neketiname peržiūrėti savo politikos nukreiptos prieš priekabiavimą. Mes e, e, norime žiūrėti į šiuos dalykus e, iš vadybos kokybės požiūrio taško ir stengdamiesi įkvėpti daugiau paramos įvairoviai. Ja, vielen Dank. Ich glaube, die Frage der. Ačiū. Manau, kad klausimas dėl e, nedarbingumo, dėl lygos laiko, manau, kad metų eigoje mums dar rūpės ne kartą. Įbaigėme dabar šiuos klausimus, jeigu auditorumo atstovai norėtų dar pabaigoje tarti žodį, tai ponas Lazaro arba ponas Kardif galėtų tą padaryti. Prašau. Thank you. Thank you. Dėkuoju, pirmininkė. Pabaigoje norėčiau patikrinti, patikinti jūsų komitetą, kad mes ir toliau prisidėsime prie jūsų priežiūros darbo, tuo pat metu e, steksime padėti komisijai susidarojant su iššūkiais, kurie jos laukia. Prašau. Dėkui, pirmininkė. E, greitai, bet kalbėsiu neskubėdamas keletą minčių norėčiau pasakyti. E, auditorumų dalyvavimas darbe susijusime su biudžetu. E, tikrai e, mes e, tikrai gerbsime tą nepriklausomybę, kurią numato mūsų teisė, bet žinoma, visą savo žinias esame pasiruošę panaudoti jūsų Mm, e, kitų institucijų paramai e, mes, aišku, e, atidžiai stebėsime ir kitais metais tenksimės apibendrinti pirmųjų metų patirtį ir iš šio susitikimo matome, kad jūsų komitetas mielai tęs šį darbą ir taip pat jį plės. Dėl sisteminimo ir rodiklių tarpusavio sąsajų ir sąsajų su tikslais. Komisija teisingai minėjo, kad padaryti tai bus labai sunku, bet savo darbe randame daug galimybių ir daug svertų, kurie leistų geriau apibrėžti rodiklius ir tikslus. Ir e, trečiajame skyriuje ataskaitos yra keletas konkrečių pastebėjimų dėl tikslų, e, Ehm, ir e, rodiklių, todėl e, raginčiau komisiją dirbti ir toliau ehm, analizuojant e, mūsų suformuluotas mintis. Dėkui. Um, do you, do you write us a letter Ar atsiusite mums laišką dėl 23C, ar mums reikėtų jums pirmą parašyti? Dėkui, norėjau įsitikinti. Ne, nereikia jums siūsti mums e, laiško, mes pateiksime jums atsakymą raštu į šį klausimą kiek galima anksčiau. Taigi dėkui, dabar pranešėja. Porą dalykų ir paaiškės, ar man reikia rašyti laišką ar ne, bet aš e, prieš e, tai dar norėčiau porą baigiamų išvadų pasakyti. Baigdama šį klausimą E, baigianti šiam klausimui, noriu pirmiausia padėkoti komisijai visiems ten dirbantiems ir vicepirmininkai ir jos darbuotojams už puikų bendradarbiavimą ir išsamius atsakymus raštu. Visuomet e, iš jų juos gauname, taip pat dėkoju audito rūmams už puikų bendradarbiavimą. Kaip žinote, biudžeto gyvenimo patvirtinimas yra testinis darbas, todėl aš tikiuosi, kad šis da, šie metai e, pasitarnaus konstruktyviai kitų metų biudžeto patvirtinimams. Vis tik aš nemanau, kad Europos komisijos atsakymai, kurie iki šiol buvo puikus, mus jau visiškai tenkina. Kartais aš buvau ne visai e, patenkinta, dar ir šiandien mažiau šitą išsiaiškinti, man vis dar nepatinka atsakymas dėl Junkerio plano prioritetų, nes man atrodo, kad Tai, kad ES biudžeto negalime aiškiai paskirstyti pagal kiekvieną Junkerio plano prioritetą, prieštarauja pačiam e, rezultatais pagrysto biudžeto principo. Bet e, dabar jau apaleik, palikime šią temą. Porą kitų pastebėjimų dar išsakyčiau. Kitaip tariant, galiu pasakyti, kad man atrodo dar per anksti kalbėti apie tai, ar biudžeto patvirtinimas bus suteiktas ar ne. Čia man reikės tam tikrų įsipareigojimų iš Europos komisijos pusės. Skirtingose srityje aš galėčiau paminėti bendro pobūdžio temas, galėčiau paminėti tikslesnių. Visų pirma, mes vis dar kalbame apie veiklos rezultatus. Mes norėtume, kad Europos komisija pagalvotų, kaip suderinti tolimesnėje perspektyvoje finansinė ir politinė e, program, programų kūrimo procedūra, nes jau apie tai esam kalbėję. Antras dalykas. Norėtumėm, kad Europos komisija e, labai sparčiai užtikrintų e, tvirtesnį ryšį tarp Europą 2020 tikslų, partnerystės susitarimų ir valstybių narių veiklos programų. Konkretesnių pastebėjimų pasakyčiau dėl e, Žemės ūkio generalinio direktorato valdymo. Mes norėtumėm, kad E, nauji tikslai jam būtų iškelti su Žemės ūkio generaliniu direktoratu, apie tai esame kalbėję, turėtų būti išskirti pagrindiniai veiklos rodikliai, kad būtų geriau paskirstytas bendrosios žemės ūkio politikos valdymas. Tai yra labai svarbu ir mes apie tai jau diskutavome ir su komisijos nariu Hogan. Na, o dėl įplaukų reikėtų, kad Europos komisija įsipareigotų, kad bus suteiktos naujos paskatos įgyvendinti 2013 metais parengtą iniciatyvą, pagal kurią būtų įgyvendinta bendroji ES peržiūros politika ir būtų suderintas tvarkaraštis e, pagrindinių nacionalinių pajamų disbalansų suderinimui. Apie tai mes jau praeisiais metais per biudžeto įgyvenimo procedūrą kalbėjome ir mes labai norėtume, kad tai būtų sureguliuota galiausiai. Penktas mano pastebėjimas. Mes e, didelė dalimi pritarėme Europos audito rūmų prašymui, kad būtų parengtas ilgalaikis grinųjų pinigų srautų planas, nes dabartinių e, neįvykdytų įsipareigojimų finansavimas gali būti problematiškas. Praėjusiu metu biudžeto įgyvenimo patvirtinime tai buvo prašoma, bet tai nebuvo padaryta. Per klausimus ir šiandien taip pat e, kai kurie kolegos minėjo, kad žiniasklaida labai daug dėmesio skiria ir visuomenė daug dėmesio skiria uh, garbingumo klausimams. Mums reikia geros veiklos, gero elgesio kodekso. Reikia, kad Europos komisija nuolat peržiūrėtų tą Europos komisijos narių elgesio kodeksą. Ir taip mes galėtume geriau išspręsti besikeičiančių uh, E, darbuotojų, tų vadinamų revolving door problemą. Mes norime, kad Europos komisija būtų aktyvesnė ir Europos audito rūmų paskeltos rekomendacijos 2015 m. lapkričio 22 d. būtų įgyvendytos. Mes norime tokio Europos komisijos įsipareigojimo. Dar vienas punktas. Rekomendacijos teikiamas kiekvienai valstybei atskirai. Norėtumėm, kad Europos komisijos generaliniai direktoratai E, paskelbtų metinės veiklos ataskaitas ir pasakytų, kaip jos prisideda prie tų kiekvienai valstybei skirtų e, ataskaitų rengimo, kaip kad patvirtinta Europos semestre. Devintas punktas - ekspertų grupės. Norėtumėm, kad Europos komisija e, toliau įgyvendintų, toliau reaguotų į Europos komisijos 2014, Europos parlamento 2014 metais išdėstas rekomendacijas dėl biudžeto. Dešimtas punktas yra trys konkretus klausimai, nes ir aš jų nevardinsiu, nes apie tai jau daug buvo pasakyta. Aš palieku tuos tris punktus jums. Pirmiausia, tabako sustarimas ir e, jo vertinimas. Antra, Olafas. Ir trečias dalykas - migracija ir prieglopšio politika. Žinoma, ponė vicepirmininkė, jeigu jūs turit kokiu kitų įsipareigojimų dabar, tai galite mielai juos įvardinti ar įgyvendinti. Apie tai jau daug buvo kalbėta ir per šį klausimą aš tikiuosi, kad jūs su mumis sutinkate. Aš labai norėčiau, kad Europos komisija tokius įsipareigojimus suformuluotų vienai par kitaip, galbūt būtų patentiks koks laiškas ar pareiškimas raštu, bet be abejo mes norėtumėm, kad jie būtų pateikti prieš pradant diskusiją su visais šešėliniais pranešėjais. Ir tai bus reikalinga per diskusiją dėl pranešimo projekto, kuriame kalbame apie biudžetą įgnimą patvirtinimą Europos komisijoje. Ir tai jis bus organizuojama šiame komitete vasario 23 dieną. Tikiuosi, kad e, šis klausimas maloniai jums baigėsi ir mano išvados jums yra malonios. Dėkuoju visiems už bendradarbiavimą. Ir dabar mūsų laukia dar keli mėnesiai sunkaus darbo. Vis tik tikiuosi, kad biudžeto įgyvenimo procedūra baigsis sėkmingai. Ačiū. Ja, damit sind wir am Ende der heutigen. Taigi baigiame šios dienos posėdį. Kitas posėdis įvyks sausio 28 dieną nuo 9 iki 12.30. Ir taip pat prašau pasižymėti jūsų savo kalendoriuose kitą posėdžio datą, kuri bus vasario 4 dieną. Dar kartą noriu padėkoti komisijos vicepirmininkai, kuri turėjo dėl mūsų dirbti viršvalandžius, nu ir o Olafo darbuotojams linkiu rytoj smagios šventės nu, ir aš manau, kad tikrai yra puiku, kad Olafo vadovybės vadovautojams surenks vakarėlį. Taigi rytoj linkiu visiems smagiai praleisti.